Everyone and uh, welcome back. Labas rytas. Visiems sveikinuosi su visais grįžusiais po atostogų. Linkiu uh, smagaus darbo. Noriu pasakyti, kad ENF frakcijos prašymų 10, 11 ir 12 darbo tvarkės punktai bus svarstomi mūsų posėdžio pradžioje. Jei nieks neprieštarauja, tai tvirtiname tokią darbo tvarkę. Šiek tiek pranešimų turint galvoje, kad baigiantis mūsų kadencijai labai didėja darbo krūvis, koordinatoriai nusprendė keisti galutinius pateikimų, pakeitimų pateikimo terminus ir Envi neturės pranešėjo ir nebus nuomonių projektų tiem dokumentam o yra atitinkamai numatytos darbo tvarkės, kalbant apie mažo anglės dioksido kiekio lyginamai standartą ir anglės įtakos, anglės poveikio standartą, tai yra jungtinė nuomonė, tai galutinė pakeitimų pateikimo data yra 9 spalio 18 metų, 18 metų 11 valanda, todėl skaiminės Europos programa paskutinė pakeitimų pateikimo data yra 9 spalio. Ambasadorių konferencija. Žinote, kad kiekvienais metais vyksta parlamente konferencija, kurioje dalyvauja visi ES ambasadoriai. Ta konferencija vyks šiemet 4 rugsėjo po pietų. Mm. Viena iš trijų temų bus klimato kaita. Darbo tvarkės projektas jau yra išplatintas ir aš labai kviečiu visus aktyviai dalyvauti šioje konferencijoje. Toliau, 12 lapkričio vyks neįlinis posėdis Strasbūrė. Vakarė nuo 19 iki 21 val. bus balsuojama dėl tų pranešimų ir nuomonių, dėl kurių reikia netidėliotinai balsuoti ir darbo tvarkė bus išplatinta deramų laikų. Šiandien turime vertimą į 20 kalbų ir iš 20 kalbų ir taip pat dokumentai yra elektroninėje erdvėje ir posėdis transliuojamas internetu. Turime koordinatorių rekomendacijas 10 Liepos Jei niekas neprieštarauja, jas tvirtiname. Taip pat gavote šių posėdžių protokolus 25-26 balandžio, 16-17 gegužės ir 7 birželio. Jei iki posėdžio pabaigos niekas neišreikš prieštaravimų, tuos protokolus tvirtinsime. Ir šiandien praneš, pradedame mūsų diskusijas nuo dešimto darbo tvarkės punkto. Nuomonės pranešėjas, nuomonės referentė yra ponia Melian. Ja šiandien keičia ponia Trošinovski. Tema - darbuotojų apsauga nuo rizikos susijusios su kancerogeno arba mutagenų poveikiu darbe. Tai dabar steiksiu žodį poniai Trošinovskai. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti ponios Melan vardu, kuri negalėjo pateikti šiandien šio nuomonės projekto, nes dėl šeimos aplinkybių turėjo likti namie. Taigi jinai labai prašo mm, nepykti dėl to, kad jinai nedalyvauja. Mm, kalbant apie socialinių teisių ramsti. Čia kalbame apie 10 medžiagų, kurios gali būti laikomos kancerogeninėmis. Ir Envi komitetas teikia nuomonę, o Ample komitetas yra atsakingas komitetas ir čia turime užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugą ir tinkamai darbdaviai turi būti informuoti. Bet e, tų saugumo priemonių įgyvendinimas kartais yra labai brangus ir ypač tai liečia smulkės ir vidutinės įmonės. Taip pat kalbame apie atitinkamas išmokas darbuotojam, kurie patiria tokį kancerogeninių medžiagų poveikį. Europoje yra numatytos normos ir tų atitinkamų rodiklių harmonizavimas neturėtų būti didelė našta ir dėl to aš siūlau, tai yra ponia Melian siūlo, kad mes pritartume atitinkamam komisijos pasiūlymui. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjam, ponas Kampus. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Mes suprantame, kad ši tema yra labai svarbi. Katalonijoje, Ispanijos rytuose mes naudojame ES lėšas, kad išvalytume jas nuo kenksmingų medžiagų, nes ten gyventojam labai didelį neigiamą poveikį daro sunkieji metalai ir tikimės, kad kitų metų pavasarį jau tie darbai bus užbaigti. Tai čia mes, aišku, kalbame apie visuomenės sveikatą ir apie aplinkos apsaugą, dėl to ši tema yra labai aktuali mūsų komitetui ir džiaugiuosi, kad mūsų frakcijos pranešimas buvo patvirtintas socialinių reikalų ir užimtumo komitete balandį. Taigi noriu pabrėžti, kad čia turime užtikrinti darbuotojų apsaugą mm, nuo mm, apsaugą susijusią su rizika, kuri keliama kancerogeninių ar mutageninių medžiagų. Ir čia turim taip pat neužmiršti ir psichikos lygų, kurias tos medžiagos irgi gali sukelti. 2013 metais komisija skyrė Europos Sąjungai 610 milijonų eurų tyrimam susijusiam su šiais kancerogenais ir mutagenais. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad turime užtikrinti darbuotojų apsaugą Tai yra labai aktualu milijonams Europos gyventojų. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui, socialistai. Jei niekas iš socialistų nenori, tada ponia Višnievska. Dėkoju, ponios ir ponai. Europos darbo saugos agentūra teigia, kad nuo vėžio mm, susijusio su kancerogenais ir mutagenais maždaug 25 procentai žmonių miršta. Taigi norime sustiprinti darbuotojų apsaugą Europoje ir manau, kad turėtume pritarti komisijos pasiūlymam, nes saugios darbo sąlygos yra labai svarbu tiem, kas dirba su kancerogenais ir mutagenais. Ar susiduria su jais darbe? Kalbant apie referencinės vertės, kai kalbame apie penkias sudėtinės medžiagas, kurios e, yra kancerogeninės, ženkliai pagerintų darbuotojų apsaugą, užtikrintume tuo būdu geresnės darbo ir gyvenimo sąlygas Europoje ir tai padės taip pat išvengti įvairių su sveikata susijusių problemų ir užkirsti kelią vėžiniams susirgymam. Taigi manau, kad tie siūlomi pakeitimai eina tinkama linkme. Bet jei pažiūrėsime į priedą, 2004 m. 37 direktyvos priedą, tai jame reiktų šiek tiek techninių pakeitimų padaryti. Čia reikia tokių nedidelių korekcijų. Ir vienas iš, e, viena iš tų korekcijų būtų skirta metalams ir neorganiniams junginiams. Ir taip pat kalbame apie pereinamąjį laikotarpį kadmiui ir kadmio junginiams. Jis, mano nuomonė, numatytas per trumpas ir turėtų būti 10 metų. Aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus, kurie tikiuosi įneš daugiau aiškumo. Ar išaldė yra norinčių kalbėti? Ne. Daugiau šešėlinių pranešėjų nematau. Tai kas dar iš komiteto narių norėtų pakomentuoti? Jei ne, tai atsiprašau dar e, komisijai suteiksim žodį. Ponas Heidorn, dėkui. Dėkui, sekame jūsų diskusiją susijusią su šiuo e, trečiuoju teisėkuros pasiūlymų. Žinome, kad stiprėja pastangos kovojant su vėžiu. Pone Tyson pabrėžė, kad vėžys yra viena pagrindinių e, priežasčių dėl mm, profesinių. Vėžys yra viena iš mm, tų profesinių lygų, nuo kurių daugiausia miršta darbuotojų. Dėl to labai svarbu, kad šioje e, srityje dirbtume, patikslintume e, kai kurios techninius dalykus. Tai liečia kadmį ir kadmio junginius ir atitinkamą perinamąjį laikotarpį. Europos socialinių teisių ramstis buvo paminėtas. E, ir aišku, kad mm, darbuotojai turi teisę į saugę darbo aplinką ir būti apsaugoti nuo kancerogenų keliamos rizikos. Lauksime pranešimo, o tada į jį reaguosime. Galiu ir, esu pasirengęs ir, ir plačiau pakalbėti, bet kadangi laiko nėra per daug, tai galbūt apsiribuosiu tik tuo. 168 puslapių poveikio vertinimas yra pateiktas ir ten kalbama apie tas aukštesnės ribinės vertės ir žemesnės ribinės vertės, kurios yra įvairiose valstybėse narėse. Taip pat kalbama apie galimus, galimas alternatyves, komi, alternatyvas komisijos pasiūlymui. Ir e, šiam pasiūlymui e, jaučiame socialinių partnerių pritarimą. Europos aplinkos agentūros, Europos cheminių medžiagų agentūros, mokslininkų bendruomenės pritarimą. Taigi mums irgi labai bus įdomu sulaukti jūsų nuomonės šią temą. Dėkoju. Dabar vėl sutiksiu žodį poniai Trošinski. Jei jinai turėtų ką pridėti, ne. Aš tiesiog perdosiu e, visas pastabas poniai Milan. Dėkui. Iki rugsėjo 5-osios galite pateikti pakeitimų siūlymus, o balsuosime spalio 1 dieną. Now item 11 on our agenda. 11 mūsų darbotvarkės klausimas. 11 ir 12 iš esmės aptartini kartu, kadangi čia kalbame ES ir Japonijos ekonominės partnerystės sustarimo sudarimą. And And, uh, this is, uh, a file also... Tai yra tema, kurią uh, koordinuoja mm, Melon ir ponė Trošinski kalbės būtent jos vardu. Merci, madame la présidente. Ačiū, pirmininkė. Na, susitarimas, kurį pasirašė e, ES ir Japonija yra didžiausia visų, didžiausias visų laikų ekonominis e, susitarimas. 80 procentų e, žemės ūkio produkcijos, taip pat kitų e, produktų galės keliauti į Japoniją be muitų. to principo tarsi nelabai linkusi šito principo laikytis. Jeigu su Japonija mes taip pat to nepasieksime, tai būtų labai gaila. Bent jeigu jos dvi valstybės susitartų dėl jo, tai daug ką pasiektume ir vėl mes praleidžiame progą, nieko nepasakome apie tai ir atrodo, kad prekybos direktoratui rūpi tik tai daugiau prekybos, o aplinkosauginiai samprotavimai apskritai nepaminimi arba paminimas, paminimas tik tai paminima frazė, kad į tai reikia atsižvelgti. Žinoma, į daug daug ką galima apsižvelgti, tačiau mes turime rimtai galvoti apie tai, kaip skatinti tvarų vystymus. Dėkuoju, ponai Eckhout. Aš e, e, anksčiau pradžioje pasisakau, kad labai malonu su jumis vėl susitikti, tą kartuoju jums dar kartą. Madame la Présidente. Ponas Sumardžiai, pirmininkė, na, grįžtame po atostogų, e, džiaugiamės vėl susitikę, tačiau na, iškart nagrinėjame pranešimą, kuris mums tikrai gadina nuomonę, kaip sakė mūsų kolega, ar normalu, kad e, normaliai veikiančioje demokratijoje Europos parlamentas yra apeinamas ir pažeidžiami demokratijos principai. Matėme, kaip Liepos 17 dieną pirmininkas Junkeris pasirašė susitarimą su Donaldu Tusku, bet dėl to jokių metų nebuvo konsultuojamasi su Europos parlamentu ir parlamentas negalėjo tarti savo žodžio ir ne, tai negali tęstis. Tai buvo suseta su kitais susitarimais. Mm. Ir panašu, kad mūsų institucija vis labiau ignoruojama. Ir uh, E, šis susitarimas, e, pasak e, nevyriausybinio organizacijų, yra vienas labiausiai klimatui kenkiančių susitarimų. Taip pat nematome ir bendrijos politikos nuoseklumo. Tai, na, pasireiškia visiška šizofrenija. Viena vertus šalių konferencijoje mes norime būti pavyzdžių, kaip turėtų būti įgyvendinami įvairūs protokolai, susitarimai dėl klimato, bet kita vertus vykdome priekybos politiką, sudarome laisvos priekybos susitarimus ir e, aklai pasiduodame priekybos e, politikai siekdami lais, e, lais, laisvos priekybos ir taip prieštaraujame susitarimams dėl klimato. Šis susitarimas yra labai uh, blogas planetai ir yra neatsižvelgiamai atsargumo principą, nėra numatomos jokios ribojančios priemonės ir sankcijos dėl tvaraus vystimosi ir taip pat visiškai neatsižvelgiamai į kritiką, kurią mes nuolat išsakome nuo pat tada, kai buvo parengtas TTIP susitarimas. Ir dabar norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris yra visiškai ignoruojamas. Tai yra žvejyba, žuvininkystė. E, banginių žvejybą. E, Japonija vykdo nepaprastai žalingą politiką e, šioje srityje, yra parašyti tam tikri tarptautiniai moratoriumai, tačiau mes E, vis tiek norime sudaryti priekybos susitarimą, neatsižvelgdami į tą klausimą. Taigi mūsų frakcija, nenustebinsiu jūsų pasakęs, priešinsis šiam susitarimui. Iš tikrųjų nėra e, tinkamas, tinkamai taikomi demokratijos principai ir mes vis dėlto, kaip parlamentas, turime būti drąsus ir pasakyti ne, nes kai taikomi tokie metodai ir kai aklai siekiama laisvos priekybos, e, tai kenkia Europai. Ir manau, kad kai mes atsibusime, galbūt jau bus per vėlų. Ačiū. Dėkuoju. Peterle. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, nustebino mus šitas susitarimas tarp ES ir Japonijos. Aš AFET komitete esu strateginio bendradarbiavimo komiteto narys, komisijos narys ir norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus, kurie pamiršti arba neteisingai suformuluoti nuomonėje. Tiesiog yra priekaištaujama, kad šituo susitarimu nebus sukurta papildomų darbo vietų. Tačiau ES eksportų milijardinės sumas tiesiog padeda sukurti daugybę darbo vietų ir tik pagerina uh, E, veiksmingumą, efektyvumą ir žinoma sukuria geresnės galimybės kurti papildomas darbo vietas ES darbuotojams. Todėl mes kartu su Japonija, pavyzdžiui, galėsime kartu kurti tarptautinius standartus ir spręsti įvairius kol kas skirtingai vertinamus klausimus. Tai šioje nuomonėje tiesiog siekiama uh, E, sukurti platformą, kuri galėtų leisti pagerinti abiejų valstybių taikomus standartus. Žinoma, reikalinga statistinė medžiaga, taip pat atskaitos e, taškai. Pavyzdžiui, labai svarbu paminėti, kad Japonija yra labai svarbi medienos importuotoje lygiai taip kaip Kinija ir taip toliau. Todėl mes turime prisiminti, kad EPA kartu turi būti vertinami su SPA, kadangi reikia spręsti kartu ir regioninio, ir vietos lygmens iššūkius kadangi reikia spręsti klausimus susijusius su klimato kaita, su gamtos katastrofų, stichijų valdymu. Todėl labai svarbu sukurti tokį mechanizmą, kuris leistų išvengti vienai pusiai didžiulių nuostolių. Todėl dėl, EPI, dėl šito sustarimo ir tarp ES ir Japonijos, manyčiau, reikėtų e, apsispręsti palankiai. Kas dar norėtų kalbėti? Jeigu ne, todėl kreipiuosi į komisijos atstovą Čirulio. Ačiū, pirmininkė. Labą dieną, komiteto nariai. Dėkoju, kad išsakėte komentarų. Aš norėčiau atsakyti į kai kuriuos komentarus, pastabas, ypač kuriuose komisija buvo prašyta pateikti atsakymus dėl demokratijos galimo deficito, dėl investicijų apsaugos. Kadangi aš esu pagrindinio dėrybos, dėrybininko pavaduotojas, aš turėčiau pasakyti, kad labai intensyviai dalyvauju darybų procesuose ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad mums labai svarbu atsižvelgti į parlamentą ir tarybos sprendimus ir darybų metu Mes stengiamės atsiliepti į parlamento politinius lūkesčius dėl taip pat investicinių teismų sistemos įdėgymo ir mes turime toliau dėrėtis būtent taip, kaip mus įgaliojo valstybės narės ir parlamentas. Taigi buvo numatyta neįtraukti šitų dalykų į darybas, tačiau kai mes susitarsime su Japonija dėl investicijų apsaugos, grįšime į prieš, ir prie šio klausimo ir laikysimės numatytų procedūrų kadangi tai bus ne tik tai ES susitarimas, kuriam būtų taikomas ne tik tai ES e, procesai ir standartai, tačiau mes susitarti galime tik tai vadovaudomėsi sutartimi. Be to, buvo paminėtas dar vienas aspektas, kuris susijęs su kitais. Tiesiog skaidrumas parlamentui ir valstybėms narėms rūpi, ne tik joms rūpi skaidrumas. Ir šitą susitarimą mes aptarinėjame per stebėsinos grupę su parlamentu ne vieną kartą, ko gero dėrybų procesų metu bent jau 30 kartų mes susitarėme, visi dokumentai yra prieinami internete, pilietinė visuomenė, e, pilietinės visuomenės klausimo nuomonės iš tikrųjų pakankamai skaidrumo užtikrinama e, pastaruosiuose dėrybų raunduose. Kaip ir praeitie mes stengiamės dėrybas vykdyti kuo skaidriau, mes stengiamės išnaudoti visas galimybes ir mes organizavome plačias konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, su e, pilietinės visuomenės atstovais, Tai darė ir komisarė Malmström kaip pagrindinė dėrybininkė ir, ir pagrindinis dėrybininkas taipogi. Taigi suinteresuotos šalys, nevyriausybinės organizacijos buvo raginamas pateikti savo siūlymus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti darybose. Grįžtant prie parlamento, beveik kas mėnesį, kas e, du mėnesiai per pasosius dviejus metus susitikinėjome su parlamento atstovais ir galėčiau patikinti, kad šiame susitarime yra pakankamai daug aspektų, kurie buvo paminėti, kurių pageidavo uh, parlamento nariai, politinių frakcijų atstovai. Tiek apie skaidrumą jūs taip pat turėtumėte uh, turėti omenyje, kad darybų metu visose dėrybų raunduose buvo parengti e, pranešimai, ataskaitos ir tų dėrybinių rautų apibendrinimai buvo visuomet viešinami ir prieinami internete. Šitas susitarimas atspindi ES požiūrį į prekybą ir tvaraus vystimosi E, tikslus ir e, apima tokius elementus, kurie yra akivaizdus jums, pavyzdžiui, dėl palankių darbo ir aplinkosaugos sąlygų sudarimo, taip pat dėl investicijų, dėl įsipareigojimo e, konservuoti, išsaugoti ir tvariai valdyti gamtos išteklius. Ten yra numatyta taip pat ir ginčių sprendimo mechanizmai, konsultacijos, ekspertų pagalbos pasitelkimas ir taip pat mm, pranešimų rengimas. Tai yra e, mechanizmai, kurie leidžia pilietinės visuomenės atstovus įtraukti į dėrybas e, įvairiais lygmenimis ir įvairių metų. Darydamėsi dėl šių dalykų mes, žinoma, laikėmės darybinių įgaliojimų, tų gairių, kurios buvo mums suformuluotos valstybių narių. Mes susidarėjome dėl pakankamai nuoseklių skyrių šiais klausimais dėl neteisėto miškų kirtimo. Norėčiau atkreipti dėmesį taip, kad neseniai Japonija taip pat priėmė naują teisės aktą dėl neteisėto miškų kirtimo ir šiuos procesus akilai stebi ES, stebi, kaip šitas teisės aktas bus įgyvendinamas. Mums svarbu ne tik tai neteisėtas miškų kirtimas ir prekyba mediena, bet mes, lyginant su kitais panašaus sutarimais, ne tik tai sušvelninome šiame sutar, sutarime mūsų retoriką, tačiau kaip ten bebūtų ir ES importuotojai turėtų apdairiai veikti, kai jie perka medieną iš Japonijos teikėjų. Taigi mes ir toliau turime kuo labiau bendradarbiauti su Japonija šiais klausimais ir tai darysime ateityje. Dėl kitų užsakytų pastabų. Dėl Japonijos automobilių. Tiesiog pagal šį sustarimą mes turime liberalizuoti ir automobilių priekybą. Ir jeigu mes eisime būtent tuo keliu, kuriuo pasiko Japonijos automobilių pramonė, siūlydama gaminti kuo švaresnius automobilius, tai mes darybų metu taip pat turėjome sutikti su tuo, kad mes turime atsiverti, atverti savo rinką švariems, inovatyviems produktams, be kita ko ir automobiliams. Tai, kad mes atsiverėme atverime rinką Japonijos automobiliams, reiškia, kad pagal ES teisės aktus daug tų automobilių jau yra gaminama ir pačioje Europoje, ES ir čia yra gaminami pagal ES startus. 3 milijonai, 3,5 milijonų automobilių yra gaminama ES, Japonijos automobilių. Taigi negalima teikti, kad čia mes kalbame apie kokius nors e, konkrečius specifinius automobilius, tačiau mes čia kalbame apie ateities inovatyvius automobilius. Dėl e, banginių medžioklės. Europos Sąjunga puikiai supranta, kad reikia išsaugoti banginių populiaciją ir kad reikia laikytis atitinkamų teisės aktų. Ir taip pat ES siūlė laikytis globalaus moratoriumų, kurį paskelbė Tarptautinė banginių komisija. Kalbant konkrečiai apie šitą susitarimą, reikėtų pasakyti, kad komercinė e, banginių medžioklė neminima kadangi ES negalima prekiauti banginių produktais. Tai nėra apskritai prekybos klausimas šiame kontekste ir todėl mes jo neminime. Žinoma, tai tuo neapsiriboja mūsų uh, tarptautinės pastangos mes ir toliau tęsime savo veiklą. Kiti paminėti klausimai. Dar vienas labai svarbus - atsargumo principas, apdarumo principas. Netiesa, kad šitas principas e, susitarime niekur nepaminėta 16 straipsnių 9 dalyje jis yra minimas ir be to šitas principas yra įrašytas mūsų sutartyje. Ir šitas principas yra vienas iš mūsų pirminės teisės atskaitos taškų. E, e, atsargumo principas niekur nėra menkinamas arba švelninamas, netgi pasakyčiau priešingai. Be to, šitas principas de facto yra tarptų išimčių, kurios yra suformuoluotos e, susitarime, ten, kur kalbama apie sritis, kurios nėra šio susitarimo dalykas, reglamentavimo dalykas. Atsargumo principas ir toliau išlieka vienas iš mūsų teisėkuros sistemos uh, atskaitos taškų ir jis yra privalomas pasirašant bet kokį susitarimą. Ir žinoma, PPO taisyklės taip pat išlieka galioti kartu su šito principu. Taigi, mm, tai yra taip pat ir PPO taisyklių sudėtinė dalis. Tiesiog norėjau būtent tą pasakyti kolegoms iš parlamento. Dėkuoju. Pone Turčinski, ar norėtumėte apibendrinti? Ne, viską perduosiu poniai Melan ir dėkoju pirmininkiai už tai, kad leido man pristatyti šį pranešimą ponios Melan vardu. Yes, uh, for... Ačiū. Terminas teikti pakeitimus yra rugsėjo 5 diena, o Envi komitete balsuosime spalio 10-11 dieną. Dabar periname, baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir periname prie penktojo. Tai yra pareigos pranešti suderinimas aplinkosaugos politikos rytyje, tai yra dosijė, už kurį esu atsakinga aš. Žinoma, visų pirma, džiaugiuosi, kad komisija nusprendė racionalizuoti pareigą pranešti aplinkosaugos politikos rytyje, kad nusprendė atnaujinti tam tikras transektorinių direktyvų reglamentų nuostatas. Kaip turbūt žinote, teisėkuros pasiūlymai yra grindžiami atnaujintų veiksmų planu, kuriuo yra siekiama suderinti pareigą pranešti. E, taip pat e, yra remiamasi ir aplinkosaugos politikos gyvendinimo ir stebėsenos būklės patikrinimu. Taip pat yra remiamasi ir komisijos patvirtintų sprendimų dėl pranešimų aplinkosaugos politikos srityje atnaujin, atnaujinimo. Ir Žinoma, aš atsižvelgsiu ir į būsimus vertinimus, taip pat reikia atsižvelgti ir į siekį mažinti administracinę naštą tenkiančią valstybėms narėms ir komisijai. Aš pasiūliau keletą pakeitimų, kuriais siekiu patobulinti teisėkoros pasiūlymą, kuris apskritai turėtų modernizuoti informacijos valdymą ir mažinti administracinę naštą. yra pateiktas pasiūlymas suteikti skaidresnę prieigą prie aiškesnės aplinkosaugos informacijos įvairiems suinteresuotėsiams subjektams, įskaitant ir visuomenę. Taip pat e, siekiama atsižvelgti ir į septintosios bendrosios programos ketvirtąjį tikslą. E, pavyzdžiui, yra Siekiama suderinti apibrieštis, kurios yra vartojamos įvairiose baziniuose teisės aktuose, siekiama užtikrinti didesnį nuoseklumą, supaprastinti tekstą ir tikiuosi, kad tie pakeitimai apskritai suteikia daugiau aiškumo. Taip pat e, pasistengiau sustiprinti teisėjų kuros institucijų vaidmenį, įskaitant ir Europos parlamento vaidmenį ir paaiškinti, patikslinti Europos aplinkos saugos agentūros vaidmenį bendroje e, pranešimų ir stebėsenos sistemoje. Dėl 35 pakeitimo e, tai yra gebėjimai, gebėjimai užkirsti kelią žalai aplinkai. Aš manau, kad čia reikia išsamių detalių kriterijų, uh, E, taip pat žalos aplinkai mastas ir tipas turi būti paaiškintas teisės akte, toliau kalbant apie 63 pakeitimą, tai yra mm, ribojimai moksliniams tikslams, aš pateikiau pakeitimą, pagal kurį komisija turi ne tik paskelbti, bet ir nuolat teikti atnaujintą informaciją apie ES bendrą padėtį, remdamasi valstybių narių pateikti patiem pateiktais duomenimis. Toliau 166 reglamentas. E, siūlau valstybėms narėms nustatyti aišku terminą, iki kada turi būti pateikti pranešimai, iki kada elektroniniu būdu komisijai turi būti teikiami duomenys pagal šį reglamentą. Toliau 995 reglamentas, tai yra operatorių prievolė pateikti medieną ir medienos produktus rinkai, aš manau, kad parlamentui turi būti suteikta galimybė peržiūrėti komisijos ataskaitas ir teisėkuros pasiūlymus per kiekvieną kadenciją. Ir siūlau komisijos peržiūros laikotarpį sutrumpinti nuo šešerių iki penkerių metų. Ir galiausiai aš pasiūliau pakeitimų dėl tam tikrų nuostatų, kuriuose kalbama apie e, reguliavimo procedūros sutikrinimų naudojimų. Mano nuomonė, atitinkamos nuostatos, kurios minimos šiame pasiūlyme, turi būti suderintos su Lisabono sutartimi ir aš e, siūlau naudoti deleguotusius teisės aktus dėl tam tikrų dalykų, kurie yra minimi. Aš labai tikiuosi, kad e, tai suteiks daugiau aiškumo. E, ir komisijai, ir dviems teisėkros institucijoms. Toliau kalbant apie suderinimą su Lisabono sutartimi ir deleguotojų aktų naudojimą. Tai būtų ne tik svarbus komisijos pasiūlymo atnaujinimas, bet ir apskritai patobulintų visą pranešimų teikimo ir stebėsenos sistemą. Taigi trumpai pristačiau. Mm, tą techninių požiūrių sudėtingą dosiją. E, lauksiu dabar jūsų kitų pasiūlymų, kaip dar būtų galima patobulinti pasiūlymą. Taigi dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Visų pirma, žodis e, Paulučiai, ponui Paulučiai. Sì, grazie, grazie per il lavoro svolto, uh, un lavoro. Ačiū pirmininkė. E, jūs labai įsigilinote ir patikėte daug detalių. Taip, reikia užtikrinti, kad būtų prieinami valstybių narių turimi duomenys, tai svarbu mano frakcijai, e, kalbant apie įvairius teisės aktus ir mes šią temą pateiksime pakeitimų. Tiek norėjau pasakyti dabar. Ačiū dabar, ponas Pieka. Ne, jo nėra, tai ponas Martinės. Ačiū. Ačiū. Na, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad pirmas mano posėdis po vasaros atostogų yra jūsų komiteto posėdis. Man visada malonu dalyvauti. Kaip visada, turiu visų pirma padėkoti jums už visą atliktą darbą. Ta darbą tiklai vertinu. Uh, Turbūt žinote, kad mūsų frakcija visada pasisako už mažesnį reglamentavimą taikomą verslui. Mes siekiame verslo pelningumo, tai reiškia ir darbo vietų kūrimą ir apskritai teigiamą indėlį ekonomiką. Ir žinoma, e, tai kuo daugiau lėšų išleidžia komisija ir Europos institucijos duomenų analizai, tai reiškia, kad tuo mažiau pinigų skiriama kitiems dalykams. Ir Tai turime visada turėti galvoje, turint galvoje, kad e, šiuo metu ištekliai, kuriuos turi ES institucijos, patiria spaudimą ir juos būtų galima išleisti kitur. E, norėčiau paminėti dabar porą dalykų, kurie mums kelia susirūpinimą. Visų pirma, ne visiškai suprantame argumentų, kodėl yra numatomas papildomas reglamentavimas, kalbant apie direktyvą 2004-34EB ir taip pat reglamentą numeris 166 2006 metų. Mes norėtume išgirsti daugiau paaiškinimų, kodėl numatomos atitinkamos nuostatos dėl tų teisės aktų. Ir kitas dalykas, reikia pasirūpinti, kad viskas būtų suderinta su Lisabonos sutartimi ir mums ne visiškai suprantama, kodėl 18a straipsnis ir deleguoti į teisės aktą yra įtraukti į pasiūlymą. Galbūt mes ir galėsime pritarti, bet kol kas nesuprantame argumentų, kuriais grindžiamas šis pasiūlymas, mes norėtume daugiau informacijos prieš priimdami sprendimą. Apskritai teigiamai vertiname šį pranešimą, manome, kad jo reikia ir visiškai pritarėme to pranešimo rengimo motyvams. Ačiū. Ačiū dabar, ponė Rys. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi grįžusi e, pos vasaros atostogų dabar e, pasisakysiu Frederik Federle vardu. E, jis yra šešėlinis pranešėjas, taigi Frederik man sakė, kad jis džiaugiasi komisijos e, pasiūlymu, jis sumažins suinteresuotojų subjektų išlaidas ir numatys veiksmingus duomenų rinkimo procesus. Pavyzdžiui, bus daugiau naudojamos elektroninės priemonės, siekiant geriau surinkti ir tvarkyti duomenis tarp pakeitimų, kuriuos pasiūlėte jūs, pirmininkė, jis pritarė tam, kad reikėtų suteikti skaidresnę prieigą prie aiškios aplinkosaugos informacijos įvairiems subjektams, įskaitant visuomenę. Taip pat pritarė ir ketinimui užtikrinti didesnį nuoseklumą, supaprastinti tekstą. Tai tikrai padidina E, pritarė pranešėjo siūlomiems pakeitimams, e, pavyzdžiui, kuriais siekiama sustiprinti teisėkuros institucijų, skaitant Europos parlamento vaidmenį, ir taip pat, e, kuriais siekiama patikslinti Europos aplinkosaugos agentūros vaidmenį bendroje pranešimų teikimo ir stebėsenos sistemoje. Mūsų frakcijai. Alde frakcijai pranešimų teikimas yra svarbus teisės aktų įgyvendinimo aspektas. Jis rodo, kaip įgyvendinami teisės aktai, ar yra įgyvendinami tikslai ar ne. Taip pat tai yra vertingas informacijos šaltinis piliečiams, pavyzdžiui, apie oro kokybę ES. Šiuo pasiūlymu yra racionalizuojamos, supaprastinamos pranešimų teikimo taisyklės, mažinama valstybėms narėms tenkanti administracinė našta, didinamas skaidrumas ir yra užtikrinama, kad mm, informacija padės mums įsitikinti, ar ES teisės aktai atitinka savo paskirtį. Taigi, Frederikas dėkoja pranešėjai už darbą ir tikisi tęsti bendradarbiavimą. Ponas Kriolek. Ačiū pirmininkė. Europos piliečiai turi teisę žinoti, kokį vandenį geria, kokiu oru kvepoja ir ar e, ežerų ir jūrų vanduo yra švarus. Tam reikia naujausios e, informacijos apie aplinkos būklę ES. Ir čia svarbus vaidmuo tenka aplinkosaugos agentūrai. Komisijos e, mėginimas įgyvendinant geresnio reglamentavimo e, darbo tvarkę keisti tam tikrus valstybių narių įsipareigojimus mm, yra svarbus. Mes džiaugiamės šio pranešimu ir dabar norėčiau paminėti keletą mm, tam tikrų techninių pakeitimų, kurių reikia ir kurių, kurių komisija neįtraukė. Jūs tekste sakote, kad reikia stiprinti aplinkos agent, aplinkosaugos agentūros vaidmenį ir taip pat teisėkuros institucijų vaidmenį pranešimų teikimo ir stebėsenos sistemoje. E, Taigi Europos parlamentas turi, turės galimybę peržiūrėti arba keisti svarbius aplinkosaugos teisės aktus kiekvieną kadenciją. Aš taip pat ketinu prisidėti prie jūsų pranešimo, teikdamas keletą pakeitimų. O dabar dėkoju Jums už darbą. Ačiū, ponui Skorlak. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šią temą? Nematau, kas prašo žodžio. Ponas Ek, jūs prašyte žodžio? please. Danke, Frau Präsidentin. Ich bin. Ačiū, pirmininkė, ką tik įėjau į salę, nežinau, kurią temą aptarėte. Penktasis klausimas, kolega pareigos pranešti suderinimas aplinkosaugos politikos srityje. Ar septinta tema? Ah, penkta. Tada šiuo klausimu tikrai neturiu ką pasakyti. Dėkoju Jums. Jeigu niekas nenori kalbėti, Čibanų Dordo iš komisijos dabar galės kalbėti. Much, uh, Chair, and... Uh, Ačiū pirmininkė. Labadiena, Sveikinusi su jumis ir aplinkosaugos komiteto nariais. Komisija labai dėkinga jums už tai, kad e, prisijėmėte pranešėjos pareigas, e, nagrinėjant šį sudėtingą teisėkuros dosiją. Labai atidžiai klausėmės e, jūsų pranešimo pristatymo, taip pat kitų pranešėjų reakcijų. Norėtume šiam komitetui priminti keletą pagrindinių principų, kuriais rėmėsi komisija rengdama šį pasiūlymą. Mes manome, kad kai kurie iš tų principų ir tikslų atitinka e, tuos, e, tai, kas buvo pasakyta. Vienas iš pagrindinių tikslų buvo didinti skaidrumą ir atskaitomybę nacionaliniu lygiu aplinkosaugos klausimais, kurie yra labai svarbus kiekvienam Europos piliečiui. Jie svarbus ne tik Europos institucijoms ar nacionalinėms vyriausybėms. Labai svarbu, kad aplinkosauginė informacija, informacija apie aplinkos būklę būtų žinoma ir piliečiams, o ne tik būtų teikiama Europos komisijai ir kitoms politinėms institucijoms veikiančioms ES lygių. Mūsų nuomonė mes taip sustiprinsime subsidiarumą ir atskaitomybę nacionaliniu lygiu. Suteiksime galimybę visuomeniai mm, imtis tam tikrų priemonių, pasidaryti išvadas remiantis informaciją. Kitas principas, kuriuo rėmėmis, buvo būtinybė užtikrinti reikiamą e, įrodymų bazę priimant sprendimus. Vienas iš šešėlinių pranešėjų komentavo šį klausimą ir norėčiau patikinti jį ir visus komiteto narius, kad nors mūsų pasiūlymas ir yra skirtas uh, sumažinti pranešimų teikimo administracinę naštą pagal įvairius teisės aktus, mes dirbome labai atsargiai ir siekiame, kad modernizuodami pasiūlymus mes vis dėlto netimtume iš komisijos, taip pat tarybos ir parlamento informacijos, netimtume galimybės gauti informaciją apie tai, kaip valstybės narės įgyventina e, teisės aktuose įtvirtintus įsipareigojimus. Dėl administracinės naštos mažinimo, aš jau tai minėjau, tai buvo dar vienas svarbus tikslas, kuriuo rėmėmės. Taigi galvojame apie naudojimas iš jo laukinėmis technologijomis, tai dera su administracinės naštos mažinimu. E, Pastaraisiais metais aplinkosaugos rytyje mes išbandėme įvairių priemonių ir stengiamės kaip galima geriau pasinaudoti šiuolaikinėmis technologijomis, palidovais, informacinėmis technologijomis, kad mm, galėtume, o tai yra pagrindinis dalykas, kuriuo grindžiamas šis pasiūlymas, taigi, kad suteiktume galimybę visiems turėti uh, platesnį vaizdą apie aplinkos padėtį, kad tas vaizdas būtų aiškesnis. Nes kartais mes tiesiog paskestame detalėse, įvairių teisės nuostatų detalėse. Mes gauname duomenų, informacijos apie tam tikrus dalykus, tačiau um, neturime bendro vaizdo. Taigi norėčiau paraginti šį komitetą iš esmės dirbti taip, kaip e, ir sakė pirmininkė. Mes dėkojame už tai, kad jūs atnaujinote, labiau išryškinote tam tikrų nuostatų sąsajas. Uh, E, buvo pasakyta, išsakyta pastabų dėl ryšio su Lisabono sutartimi. Noriu patikinti šešėlinį pranešėją, kuris kėlė šį klausimą, kad pasiūlymas buvo suderintas su Lisabono sutartimi. Manome, kad jūsų pranešimas dar labiau sustiprina tą ryšį. Iš tikrųjų, omnibus pasiūlymas, kurį komisija pateikė prieš porą metų, uh, ir kuris buvo skirtas e, suderinti daugumą e, ES teisės aktų su Lisabono sutartimi, tas pasiūlymas dar nėra patvirtintas apie jų teisėkuros institucijų, tačiau praktika rodo, kad mes negalime laukti to darbo pabaigos. Todėl, teikdami šį teisėkuros pasiūlymą, stengiamės numatyti taisyklės ir sprendimus, kurie yra suderinti su pagrindinėmis savokomis ir pagrindinėmis koncepcijomis, kurios yra įtrauktos į omnibus pasiūlymą. O ateityje mes turėsime būti atidus, kad neatsirastų skirtumo tarp šio pasiūlymo ir omnibus pasiūlymo dėl suderinimo su Lisabono starties nuostatomis. Ir dar vienas dalykas, baigdamas pirmininkė, noriu padėkoti Jums už papildomus pakeitimus, kuriuos įtraukėte į savo pas, pranešimą dėl e, atsakomybės aplinkosaugos rytyje direktyvos. Taip reaguojama į komisijos atliktą sistemos e, tinkamumo patikrinimą prieš porą metų, kad šis teisės aktas duotų norimų rezultatų, reikia turėti daugiau informacijos, reikia uh, kad valstybės narės teiktų daugiau duomenų apie kiekvieną veiksmą nacionaliniu lygiu ir apie tai, ko imamasi atskiruose ekonomikos sektoriuose. Taigi tai pasakęs, sureaguosiu į dar vieną šešėlinio pranešėjo išsakytą pastabą. Mes nesukūrėme papildomo biurokratinio lygmens, numatydami keletą papildomų nuostatų ir prievolių Mm, dėl atsakomybės už žalą aplinkai. Mes tiesiog e, čia e, reaguojame į tai, kokios išvados buvo padarytos prieš porą metų ir mes veikiame iš vien su valstybėmis narėmis, nes valstybės narės ir komisija padarė išvadą, kad tokios informacijos reikia. Ir dabar kartu su valstybėmis narėmis, su kuriomis dirbome pastaruoju metu, esame pasirengę kaip galima geriau pasinaudoti tą nu, papildomą nuostatą. Taigi norėčiau kreiptis į šio komiteto narius ir paprašyti e, jų pritarti tam pakeitimui. Ačiū. Uh, dėkoju komisijai, dėkoju visiems už parodytą susidomėjimą šią temą, dėkoju už paramą ir manau, kad pasieksim gerų rezultatų ir tai bus bendras mūsų visų indėlis. Pakeitimų paskutinė data yra ketvirta rugsėjo 11 valanda. O komitete baltuo, balsuosime 10 ar 11 spalio. Taigi baigiame penktąjį darbo tvarkės punktą Ir dabar einame prie šeštojo punkto tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas. Tai yra mm, bendro sprendimo mm, dosie, ponia Rys yra pranešėja. Prašom, žodis jums. Dėkui, ponia pirmininkė. E, džiaugiuosi, kad jau galime šiandien skirti dėmesio šiai temai, kai vicepirmininkas Birželį, e, komisijos vicepirmininkas Birželį pas mus buvo atvykęs, tai jis pabrėžė, kokia svarbi ši tema ir labai svarbu mums baigti darbą su šią dosiją iki e, rinkimų Europos parlamentą. 50-aisiais praėjusio šimtmečio metais plastikas buvo revoliucinis produktas, bet dabar plastiko gaminiai yra labai plačiai naudojami ir kelia įvairių problemų. Ir mes kaip Teisėkros institucija e, turim pasakyti, kad iš tiesų esame užversti tų plastiko kalnų ir turim kažkaip iš jų kapstytis. Čia nekartosiu to, ką pasakiau pranešime, pristatydama situaciją, bet noriu pabrėžti, kad turim įpras, ypatingą dėmesį skirti vienkartinio naudojimo plastikui. Tai yra šakutės, podeliai, buteliai, šiaudeliai ir visi kiti e, plastikiniai daiktai, kuriuos mes panaudojam vieną kartą, minutę ar dvi minutės ir išmetame. 80 6 procentai tų plastiko atliekų, kurie randami pležuose, yra būtent vienkartiniai gaminiai ir 26 milijonai tonų e, plastiko atliekų kasmet e, susikaupia ES, bet tik nedidelė dalis jų yra perdirbama. Taigi turime keisti situaciją. E, kai keitėmės nuomonę su, nuomonėmis su viceprezidentu, Azija atsakinga už 50 procentų visų plastiko atliekų jūroje. ES, aišku, daug mažiau išmeta, bet 92 metais Rijo konferencijoje ES pabrėžė, kaip svarbu yra kovoti su aplinkos tarša, o dabar uh, E, svarbiausias dalykas yra kovoti su vandenynų tarša. Kai kalbame apie makro plastiką ir žvejybos įrangą, tai noriu pasakyti, kad žvejybos įranga atsakinga už 27 procentus visos vandeninų taršos. Ir čia uh, vicepirmininkas Tibermans ir mm, kiti komisijos nariai įsipareigojo uh, iš tiesų imtis rimtų žingsnių šioje kovoje. Turime numatyti e, įvairias priemonės. E, pirmiausia, tai mažinti e, naudojimą plastikinių pakuočių Tai yra ketvirtas straipsnis, kuris apie tai kalba, kalbant apie ženklinimą, e, hygieninės e, servetėlės ir plastikinius indus. Ir taip pat turėtume didinti gamintojų atsakomybę 46 poveikio vertinimo puslapyje. Kalbama apie įvairių priemonių ir įvairių scenarijų naudos ir kaštų santyki. Ir aš čia norėčiau pasinaudodama progą kreiptis į komisiją ir pasakyti, kad per mūsų parengiamasias diskusijas su šešėliniais pranešėjais ir suinteresuotaisiais asmenim, uh, kad e, tas tyrimas, kuriuo, paveikta, e, kuriuo remiantis parengtas poveikio vertinimas, būtų paviešintas, kad visuomenė, plačioji visuomenė galėtų irgi su juo susipažinti. O e, šio pranešimo tikslas būtų E, kovoti su plastiko tarša ir tuo būdu staupyti vartotojams 6 milijardus eurų. Ir aišku, kad e, jei šiandien nesimsime tam tikrų veiksmų, ypač dėl vienkartinių e, plastikinių daiktų, daiktų tai gamintojams mm, tie, tie būsimi kaštai kovojant su tokia tarša uh, bus dar didesni, negu kad e, šiandien galėtume planuoti, jei imtumėmės iškart tam tikrų žingsnių, ieškotume alternatyvų. Dabar dėl ko man kyla klausimas. Pirmiausia, dėl to, kad be ribų yra išplečiama e, gamintojų atsakomybė, 8 straipsnis 1-2 dalis, ar iš tiesų tie e, kurie gamina plastikinius butelius ar hygienos, hygieninės servetėlės, turėtų padengti visus upių mm, ir aplinkos valymo nuo tokių produktų kaštus. E, siūlau 32 pakeitimą. E, tik e, oficialiame žurnale yra mm, paskelbta atliekų direktyva kur sakoma, kad tos direktyvos nuostatos turėtų būti taikomos nuo 24 metų gruodžio 31 dienos ir plastiko atliekoms. Toliau ketvirtas straipsnis. Čia kalbama apie e, plasmasinių pakuočių ir stiklinių e, vartojimo mažinimą. Komisijos siūlomas tekstas yra e, mūsų nuomonė nepakankamai konkretus ir neapibrieštas. Manau, kad čia turėtume nustatyti kiekybinius tikslus ir dėl to aš siūlau 23 pakeitimą, kur būtų numatytas darbų grafikas, kalendorius, kad valstybės narės maksimaliai turėtų ketverius, met, ketverius metus parengti nacionaliniam plastiko pakočių naudojimo mažinimo planam. Toliau plasmasiniai buteliai. Tai daugiausia tokių, e, penktadalis visų išmestų e, plastiko produktų būtent yra plasmasiniai buteliai ir čia labai svarbu, kad e, tokių butelių gamintojai aktyviai dalyvautų šiame procese, nes yra tokių gamintojų, kurie uh, iki 25 metų jau yra įsipareigoję, kad 100 procentų jų pagamintų butelių būtų pilnai perdirbami. Toliau 33 pakeitimas. Čia manau, kad galime e, kiekybinius tikslus numatyti. Islandija e, dabar mm, sugaudo e, maždaug 85 procentus išmestų žvejybos įrankių. Toliau cigarečių plastikiniai filtrai ir labai lengvi plastikiniai maišeliai. Mm. 2014 metais yra e, pateiktas tyrimas, kuris kalba apie labai didelę tabako taršą, ne tik aplinkos, bet ir vandens telkinių ir kolegė Fransuaz Grostet, čia taip pat žiūriu į kitą e, kolegą, su kurio kartu dirbome su tabako direktyva. E, tai dėl to aš atitinkamai pateikiu 27 pakeitimą susijusiu su tabako gamintojo atsakomybė ir noriu, kad valstybės narės prisimtų įsipareigojimus iki 27 metų uh, iki 50 procentų mažinti plastikinių cigarečių filtrų naudojimą ir 80 procentų iki 27 metų. Toliau tie labai lengvi plastikiniai maišeliai. Čia tikrai yra alternatyvų jų naudojimui ir aš siūlau tiesiog drausti tuos e, labai lengvus plastikinius maišelius, nes jie į ankstesnės direktyvas nepatekdavo. Ir čia galėtume numatyti tik išlygą e, dėl hygienos e, aspektų. E, mano laikas jau baigėsi ir aš labai lauksiu jūsų kolegos pasiūlymų, kaip dar geriau galėtume patobulinti šią dosiją. Dėkui poniai Rys. Dabar žodis ponui Florence. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs, kad Jūs per šitą trumpą laiką, spaudžiant visuomeniai, parengėte šitą puikų dokumentą. Iš tikrųjų atlikote labai kokybišką darbą. Nekal, nekartosiu to, ką Jūs pasakėte. Tas, kas nesupranta, kad jau tiesiog muša paskutinės minutės, kai reikia spręsti e, šiukšlinimo jūroje klausimus. Todėl mes neturime atidėlėti, atidėlioti mūsų terminų. Ir man tikrai nekeltų problemų, kai tokie e, gaminiai, e, ar tai būtų ausų krapštukai ar kiti plastiko gaminiai turi būti utilizuojami. Tiesiog ponerys, jūs tikriausiai ne, nenustepsite, nenustepsite, kad kalbant apie tabako mm, gaminius, laikausi labai aiškios nuomonės, puikiai įsivaizduojame, kiek vandens užteršia e, cigarečių, tabako nuorūkos. Kiek reikia jų surinkti miestuose, gatvėse, kadangi ta neišauklėta visuomenė negali tiesiog nesugeba surinkti arba palikti šitas nuorūkas peleninėse. Tai neišauklėti žmonės. Ir blogiau tai, kad mūsų amžiaus žmonės yra daug labiau išauklėti. Todėl mes turime raginti, kad žmonės mūsų miesto parkuose nepalikinėtų atliekų šiukšlių, kur pakliūva, kad nesusikauptų šiukšlių kalnai ir kad valymo firmos, surinkimo firmos dirbtų ten, kur iš tikrųjų tie tos atlikos susikaupė. Taigi aš nesu toksai draudimo mm, šalininkas, tačiau aš manyčiau, kad situaciją apskritai reikia gerinti. Jeigu pažvelgčiau į savo dirbtuvę, dirbtuvėje, kurioje tiesiog savaitgalyje yra mėtosi daugybė cigarečių nuorūkų, Tai tiesiog aš manau, kad niekas neatsakingas už mus pačius, tiesiog visuomenė turi susitelkti. Dėl toletinio popieriaus, žinoma, teisingai jūs e, suformulavote mintį, tačiau yra ir čia įvairiausių dalykų, kurie nebūtinai susijęs su kokiamis nors dirbtinėmis e, medžiagomis. Taigi ne visada reikia stengtis drausti bet pirmiausia reikia galvoti apie masinės inovacijas ir bet, to, bet kokius e, plastikinius šiaudelius, krapštukus po dviejų, trijų metų tiesiog reikia eliminuoti. Spaudimas yra labai geras dalykas, o pramonė yra pakankamai išmintinga, išmoninga ir labai greitai suras problemos sprendimą. ar turėčiau dabar vaikams paaiškinti, kai jiems yra einant į mokyklą padovanojamas balionas ir turėčiau pasakyti, kad to baliono negalima leisti į orą. Ko gero, jūs iš manęs nesulauksite pritarimo. O jeigu jūs tėvams nurodysite, kad šitą oro balioną jie kaip nors utilizuotų, tai tada aš jau sutikčiau. Taigi Didelio susirūpinimo kelia man tai, kad Europa gali subirėti. Tiesiog mes kalbame apie oro balionų etiketes. Ar čia yra problema? Much, Dėkoju. Dabar ponas Paolučiai. Dėkui, pirmininkė. Mm, kaip ponas Florensas, norėčiau padėkoti poniai Rys už puikų darbą. Tikrai reikia stiprinti priemonės kovojant su mm, tų labai lengvų plastikinių maišelių naudojimą, cigarečių, plastikinių filtrų naudojimą, bet turime labai pagalvoti ką geriausia būtų daryti. Vartojimo mažinimas. Bet yra, ko gero, viena pagrindinių priemonių, bet tai kaip šie dalykai atsispindi direktyvoje, tai jinai nėra pakankamai aiški. Mūsų siekis nėra pakankamai aiškus. Manau, turime apibriežti aišku numatytų darbų kalendorių kada ką norėtume pasiekti ir kokiomis priemonėmis. Aišku, kad kuo lengviau e, perdirbti produktą, tai tuo mažesnius mokesčius turėtų gamintojas mokėti. O kuo mažiau perdirbamas plastikos, plastikinis produktas, tai tada gamintojų mokesčiai tokiem produktam turėtų būti didesni. Kažin, ar sugebėsime visas šiukšlės išgaudyti iš vandenynų, nes tai gali labai brangiai kainuoti. Bet turime imtis reikiamų priemonių ir siekti, kad mm, direktyva būtų griežčiau, aiškiau suformuluota. Bet vėlgi neturime per daug sukomplikuoti gyvenimo piliečiam. Kai kurie naudojasi plastikiniais maišeliais, bet ligoninėse yra taip pat labai daug plastiko naudojama įvairios plastikinės talpos ir kažin ar čia visuomet rasime pakaitinius produktus. Svarbu imtis žingsnių tinkamą linkme. Dėkui, pirmininkė. Tikrai žiedinė ekonomika yra dabar vienas pagrindinių mūsų diskusijų objektų. Plenarinėje sesijoje apie tai kalbėsime. Ir manau, kad tai labai aktuali tema. Matėte turbūt Facebook'e tą filmą, kuris vadinasi Gyvūnų Biblija. Ten rodomas pležas visiškai padengtas plastiku, plastiko šiukšliam. Ir filmo herojus įtraukė visą vietos bendruomenę rinkti mm, tom plastiko šiukšliam. E, surenkama 4200 tonų plastiko šiukšlių. Ir pagaliau pasimato smėlis tame pleže nes nurinktas visas plastikas, visos šiukšlės ir vežliai pasirodo, nes gali vėl dėti kiaušinius smėlyje. O kas toliau kyla klausimas? Žinome, kad mm, labai daug plastiko patenka į vandeninus ir net iš savartynų dažnai plastikas atsiduria vandeninuose. Taigi tai yra pasaulinė problema ir ES turi suvaidinti savo vaidmenį. Bet vien šiukšlių surinkimas neišspręs problemos. Turime žiūrėti, iš kur to šiukšlės atsiranda ir sekti visą gamybos ir vartojimo grandinę, kad galėtume E, sumažinti to plastiko atliekų kalno dydį. O dabar, kalbant apie komisijos direktyvos pasiūlymą, tai noriu padėkoti ir komisijai, ir mūsų pranešėjai, poniai Rys, už konstruktyvų požiūrį. Manau, kad galim pasiūlyti gerų dalykų ir gan sparčiai padaryti darbą, nes po vasaros atostogų visi pasilsėjome ir esame pasiryžę naujiem darbam. Dabar mm, komisija susitelkė į tuos dešimt dažniausia mm, išmetamų plastikinių objektų. Aišku, nuo kažko reikia pradėti. Bet Mm, ką turėtume gerinti, pavyzdžiui, apibriešti vienkartinio naudojimo plastiko apibriešti. Ir čia aš pateiksiu atitinkamą pakeitimą. Praėjusį penktadienį lankiausi e, Flandrijoje mm, pas didelį mm, plastiko produktų gamintoje ir kalbėjome apie tai, kaip tas gamintojas galėtų prisidėti prie to, kad sumažėtų plastikinių šiukšlių. Taip, čia galima naudoti teršėjas moka principą, bet turim neužmiršti, kad yra ir kiti teisės aktai, yra atliekų pagrindų direktyva, kur dar galėtume pasiekti pokyčių. Tai mm, rinkodaros sritis turime užtikrinti tvarų vartojimo modelį. Ir apie tai galėtume pakalbėti dešimtame straipsnėje. Galiausia, Europos institucijos, taip pat e, valstybinės visuomeninės struktūros galėtų parodyti gerų pavyzdžių. Kai kalbame apie ženklų plastikinių atliekų mažinimą. Noriu paklausti, kodėl komisija čia kiekybinių jokių rodiklių nėra nustačiusi. Toliau septintasis straipsnis ir čia numatyti reikalavimai. Kaip pasieksime to, ko nori septintasis straipsnis ir toliau plastikinės pakuotės ar tiksliau sakant, e, pažiūrėjau, kartoniniai podeliai, kurie padeikti plastiku. Ką čia galėtume nuveikti? Dėkoju. Toliau ponė Okan. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad kai pateikėme pasiūlymą prieš penkerius metus dėl plastikinių maišelių, tai ta reakcija, kurios sulaukiau iš komisijos, buvo arogantiška. Ponas Timerman sakė, kad tas pasiūlymas toks sudėtingas, kad vargiai pavyks jį priimti, patvirtinti, ypač e, tai, kaip jį suformulavo žalieji. Tai tokie komentarai buvo pateikti prieš penkerius metus. O dabar jau penkeri metai praėjo, komisija pateikė mums puikų pasiūlymą ir ponas Timermans yra vienas iš tų nusidėlių, kuris atgailauja ir danguje bus sutiktas išskestomis rankomis. Taigi iš tiesų noriu padėkoti komisijai už tokį nuostabų pasiūlymą. Džiaugiuosi, kai žmonės atsiverčia ir pamato šviesą ir žinau, kad pono Timermanso uh, tėvinėje, Niderlanduose tas pasiūlymas dėl plastikinių maišelių susilaukia labai didelės sėkmės. Pone Irys, norėčiau padėkoti už visas įdėtas pastangas. Iš tiesų norime sparčiai dirbti su šiuo pasiūlymu, nes rinkimai artėja ir mum tai yra puikia galimybė pasižiūrėti, kas aktualu piliečiam. Klimato politika yra ko gero pagrindinis prioritetas, o po to eina plastikas. Ne tik e, plastikas vandenynuose, bet ir apskritai gamtoje, miškuose, pievose. Manau, kad mes per daug susitelkėme į tą plastiką vandenynuose, bet kaip mikroplastikas, kuris galiausia per visą tą grandinę, per gyvūnus ir žuvis atsiduria mūsų maiste ir tas okso plastikas. Norėčiau, kad jo naudojimas būtų uždraustas, bet čia yra visai nemažas pasipriešinimas tam. Cigarečių filtrai. Ponerys ir kiti kolegos tą komentavo. Tabakas jau yra pakankamai didelė problema, bet mane stebina dar ta papildoma tabako tarša, kad tie cigarečių filtrai dar teršia gamtą. Taigi labai svarbu, kad e, cigarečių filtram pasiūlyme irgi būtų skiriamas deramas dėmesys. Dabar tie ypatingai lengvi plastikiniai maišeliai prieš penkerius metus negalėjom to įtraukti į mano pasiūlymą, nes buvo kitų aktualių dalykų, bet dabar labai džiaugiuosi, kad atsirado vietos ir plastikiniams, labai lengviems plastikiniams maišeliams šiame dokumente. Toliau, pavojingos cheminės medžiagos plastike. Jei norime tinkamai perdirbti plastiką, ar padaryti jį įmanoma pakartotinai naudoti, tai labai svarbu žinoti, iš ko jis susideda, kokios medžiagos mm, jame yra. Taigi mes norime, kad būtų išvardytos visos medžiagos esančios ryčio reglamente, kurios įeina į plastiko sudėti. Ir tas turėtų atsispindėti ženklinant plastikinius gaminius. Dabar gamintojas moka principas. Žinau, kad yra įdomių, inovatyvių sprendimų, bet labai svarbu didinti gamintojo atsakomybę. Ir jei žinoma, kad reiks mokėti baudą, tai tada toks žinojimas ir tokia grėsmė skatina inovacijas. Taigi, pabrėžkime ir tai. Toliau, kiekybiniai tikslai, kiek turėtume mažinti. Uh plastikinių daiktų naudojimą. Tuos kiekybinius rodiklius siūlo, siūlo ponė Rys. Aš manau, kad dar turėtume griežtesnius skaičius nustatyti. Plastikinių pakuočių naudojimas, plastikinių podelių naudojimo mažinimas. Neturėtume visko keisti kartonu, nes tai ribotų mūsų gyvenimo uh, Mm, galimybių pasirinkimą, bet kodėl nenaudoti tiesiog paprastų indų ir po to juos išplauti, kodėl neatsivežti į pikniką stiklinių podelių ir, ir įprastų, normalių stiklinių lėkščių, kurias po to galima išplauti. Ir, ir pikniko malonumas valgant iš tokių indų, normalių indų būtų daug didesnis. Dabar kalbama apie 50-80 procentų mažinimą iki 30 metų. Tai toks tikslas man yra primtinas. Noriu padėkoti poniai Rys, noriu padėkoti šešėliniam pranešėjam. Ir norim pasakyti, kad kai kalbame apie atliekų hierarchiją, tai prevencija yra pagrindinis žingsnis. O toliau turime galvoti apie pakartotinį, pakartotiną naudojimą bet prevencija, ko gero, vis tiek yra prioritetas. Vienkartiniai plastikiniai daiktai, jos galbūt galėtų pakeisti biologiškai skaidus plastikas, bet jis irgi gali būti žalingas gamtai. Taigi, pirmiausia, prevencija ir galvokime, kaip išvengti tų vienkartinių plastikinių daiktų. Danija uždraudė balionus, balionėlius, nes visa pakrantė pilna tų balionėlių, kuriuos atpučia vėjas iš Anglijos. Jie perskrenda per Šiaurės jūrą ir atsiduria ant Danijos krandų. Ir nors ir Junktinė karalystė išeis, planuoja išeiti iš ES, vakarų vėjas niekur nedings, tie balionai ir toliau bus atpučiami. Yra pakankamai daug kalbėtojų, tiesiog norėčiau, kad nekalbėtumėte be galo. Padėčiniai. Pedičinį yra paskutinis šešėlinis pranešėjas, kuris kalbės, o po to paskelbsiu kalbėtojų sąrašą. Ačiū, pirmininkė. Aš tikiuosi, kad aš, būdamas šešėlinis pranešėjas, galiu kalbėti kiek noriu ir šitas limitas, kalbėjimo limitas taikomas bus kitiems kalbėsintys po manęs. Labai svarbu mažinti plastiko gamybą ir naudojimą. Yra įvairiausių galimybių mažinti plastiko gaminių naudojimą ir todėl mes pritarėme pranešėjai Rys, dėkojame jai už nuveiktą darbą rengiant pranešimą yra formuluojami tikslai, kaip sumažinti plastikinių maišelių naudojimą cigarečių e, nuorūkų e, mėtymą. Taigi mes turime atsižvelgti ir į sveikatą, kadangi plastikas E, nesiskaido ir todėl turime galvoti apie skaidžias medžiagas ir taip pat ekologiškus maišelius. Žinome, mes negalime teikti, kad atsakingas tik tai gamintojas. Atlikų tvarkymu turėtų rūpintis ir kiekvienas pilietis. Tiesiog reikia suvokti, kad negalima uh, bet kur mėtyti šiukšles, galbūt reikėtų numatyti tam tikras paskatas tiems, kurie surinka savo šiukšles. Nes pagrindinis tiklas juk yra pirmiausia sumažinti naudojimą, pavyzdžiui, plastikinių butelių, taros e, naudojimą. Ir žinoma, e, reikia padidinti perdirbimo procentą iki 50 procentų. Taigi reikia kelti tokius tikslus, kurie yra realūs ir įgyvendinami. Negalima apskritai vienu metu atsisakyti gėrimų plastikinių indelių, tačiau reikia galvoti apie tą tokių gaminių E, įrumą ir galbūt galima naudoti kitus gaminius, kurie būtų kiti, ne vien kitokie negu vienkartiniai indai. Komisija sako, kad norima iš esmės sumažinti plastikinių talpų naudojimą. Tačiau nežinia, ką reiškia žodelis iš esmės significantly. Ir mums susirūpinimą kelia šitų nuostatų galimas taikymas, kadangi čia yra kalbama apie dešimtis įvairių vienkartinio naudojimo talpų ir indų, o tai reiškia, kad e, jos naudojant sukaupiamojami milijoniniai kiekiai atliekų. Kai mes kalbam apie 5 kg plastiko gaminių tenkančių kiekvienam gyventojui įvairiuose ES valstybių kurortuose, pajūrose. Anglijoje, pavyzdžiui, mes e, kalbėdami apie ją, galbūt taip pat neturėtume perlenkti lasdos. Pritariu, kad reikia siekti kuo daugiau skaidrumo, informacijos apie kai kurių gaminių pavojingumą. Labai svarbu informuoti visuomenę, kad gyventojai patys pasirinktų, kurios gaminius naudoti. So, uh, we'll of... Uh, Dabar nustatysime dviejų minučių pasisakymo limitą, kadangi liko dar trys darbo atvaik klausimai, kuriuos taip pat turėsime pakankamai išsamei aptarinėti. So, please... Panas Ropė. Ačiū gerbiamą pirmininkę. E... Iš tikrųjų esu agri komiteto pranešėjas e, <clears throat> būtent jūsų komitetui pateikti e, mūsų nuomonę. Mes šiandieną ryte svarstėm šitą klausimą. Na ir atėjau paklausyti pas jūs ir galiu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų didžioji dalis e, minčių, kurias tiek pranešėjai išdėstė, tiek kiti <clears throat> parlamento nariai pakankamai atitinka ir mūsų E, nuomonės. Tai tik tai iš tikrųjų manau, kad komisijos e, parengtas dokumentas yra pakankamai geras, tai yra gera pradžia diskusijai, bet žinoma, mes turim padėti pastangas, kad e, tą dokumentą dar daugiau pagerinti, kad paskui negalvot, kad po pusės metų ar po metų vėl prie jo reikia grįžti ir jį tobulinti. Todėl manau, kad tai gera pradžia diskusijai ir aš manau, kad mes turim kuo greičiau pradėti taikyti priemones nes su kiekviena diena vis atsiranda kažkokios tai naujovės plastiko plėtroj ir visiškai nereikalingos. Vat turbūt ir jūs pastebėjot, užėkim šiandieną mes į prekybos centrą, kažkodėl taip atsiranda, kad e, vienas kopūstas e, be plastiko, kitas kopūstas plastiko maišelį e, reiškia. Arba, sakykime, paskutiniu metu, ypatingai šiais metais, E, ilgieji agurkai kažkodėl tai atskiruose prekybos centruose supakuoti į plastikinius maišelius kiekvienas agurkas. Visiškai nesuprantama kodėl. Vakar atvažiuoju į viešbutį, kambaryje stovi du indai. Viena stiklinė taurė, kita plastikinė. Plastikinė taurė kažkodėl tai cilofaninė, reiškia įdėta į cilofaną tai ką jinai kenksminga yra ar kokia reiškia. Tai va tokių va dalykų ir jie visiškai nesuprantami, čia galbūt dėl gamybos apimčių ir kitų dalykų. E, dar noriu pasakyti, kad vasarą e, vedžiau konkursą. Ir labai džiugu, kad dalyvavo nemažai žmonių ir jaunimo. Ir pagrindinė tema, e, norėjau paklausti, kuo Europos parlamentas turėtų svarbiausiai užsiimti. Ir pirmoji tema tai buvo plastiko naudojimo mažinimo. Tai iš tikrųjų visuomenė tą mato ir supranta ir mes tikrai turėtumėm tą visą greičiau padaryti. Tai suprasdamas, kad laikas yra labai svarbus, tai mūsų, mano nuomonė, kad šitame kas buvo minėta ir kitų kolegų, šitame dokumente turėtų atsirasti ir mikroplastikas. Mikroplastikas atsiranda iš makroplastiko ir jis daugiausia kenkia žmonių sveikatai. Tai labai svarbus klausimas, kuris turi atsirasti. Ir antras dalykas, e, e, šita, sakykime, direktyva turėtų apimti ir žemės ūkiją naudojamą plastiką tai irgi pakankamai didelį kiekį, jie šiandieną nesuperkami ir iš tikrųjų e, na, yra problema, kuri nesprendžiama. Todėl manau, kad šitą direktyvą irgi turėtų tą numatyti, aišku, ne ūkininkų sąskaita, bet e, gamintojų sąskaita ir tas procesas turėtų prasidėti. Tai aš tikiuosi, kad mes e, po poro savaičių parengsim savo galutinį much. dokumentą ir paskui pateiksim jum. Ačiū. Thank you very much. You are looking. Ačiū už Jūsų nuomonę. Laukime Jūsų nuomonės, Jūsų kodėlio nuomonės. Bonafė. Eh, Aš esu šešėlinė pranešėja ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mane džiugina tas užmojų lygis. Labai gerai, kad komisija laikėsi savo pažado pateikti teisėkuros akto pasiūlymą, reaguodama į uh, išsakytus lūkesčius dėl didėjančio didžios plastikos taršos. Ir tikėjosi, kad daug kas pasikeis, tačiau pirmiausia reikia veiksmų, veiksmingo darbo, skubaus darbo. O dėl mūsų veiksmų uh, uh, mm, veiksmingumo uh, Aš pritariu iš tikrųjų parlamento pasiūlymams dėl plastikinių maišelių, kad reikia tikslinių priemonių, pavyzdžiui, draudžiant tam tikrus gaminius, informuojant visuomenę, taip pat įpareigojant imtis atsakomybės ir gamintojus. Tiesiog reikia parodyti, kad yra pasiekta konkrečių tikslų, kad buvo sumažintas plastikinių maišelių naudojimas. Tai atrodo pasiteisino per pastaruosius keletą metų, tačiau vis dėlto reikėtų elgtis proporcingai. Ir tie gaminiai, plastiko gaminiai, kurie daro didžiausią neigiamą poveikį aplinkai turėtų būti ypatingai draudžiami, taigi reikėtų laikytis pirmiausia tokio principo. Kitam reikėtų taikyti ir, ir tiesiog reikėtų naujosios direktyvos nuostatas suderinti su konkrečių direktyvų nuostatomis, pavyzdžiui, žaislų direktyvomis ir taip pat pakuočių direktyva, kadangi mes kalbame apie žiedinę ekonomiką, mes pasisakome už surinkimą ir perdirbimą, tačiau kita vertus reikia suderinti ir minimalius reikalavimus gamintojams. Anžė? Madame la Présidente. Pono Somaržė, pirmininkė, ačiū. E, sveikinu pranešėją, parengus labai kokybišką pranešimą. Taip pat dėkoju ir komisijai už jos poziciją, bet aš manau, kad mes galėtume eiti dar toliau, nes situacija yra tragiška. Noriu priminti Jums keletą skaičių. Iki dabar yra susidarę 10 milijardų tonų plastiko gaminių, kurie galiausiai atsiduria e, gamtoje. Mm, taip pat reikia galvoti ir apie gyventojų skaičiaus didėjimą. E, gyventojų skaičius 2100 e, metais pasieks maždaug 11 milijardų ir iki 50 metų, jeigu mes ir toliau tokiu pačiu tempu gaminsime plastiką, tai e, iki 2050 metų plastiko padaugės 28,7 milijardais tonų. Taigi reikėtų imtis griežtų priemonių. Ir ypač noriu akcentuoti, kad reikėtų uždrausti vienkartinius plastiko gaminius. Kitas dalykas - cigarečių nuorukos. Tai yra tikra rykštė. Vien Prancūzijoje e, gamtoje atsiduria beveik 30 milijardų nuorukų. Ir e, visų pirma, tabako pramonė platina tokius produktus. Daug žmonių nežino, kad iš tikrųjų rūko plastiką ir e, tas plastiko kiekis, kuris atsiranda mūsų upėse ir vandeninuose yra tiesiog neįtikėtinas. Būtent e, tabako pramonė yra viena taršiausių ir ji kol kas nesijėmė dar jokių priemonių šios rytyje, todėl reikia būti labai griežtiems. Taip pat e, noriu pasakyti, kad kalbant apie atsakomybę, turime imtis priemonių. Žinoma, tam tikrą atsakomybę tenka vartotojams, reikia juos šviesti, mokyti, tačiau neturime užmiršti e, ir gamintojų, nes būtent gamintojai yra pagrindinis taršos šaltinis. Ačiū. Kalbėtojas nutraukimas. Ponas Gramatikakis. Yes, sir. Two minutes. Έχω τονίσει στο παρελθόν, κυρία Πρόεδρε, ότι η ρήπανση... Ant praeitie buvo konstatuota, kad plastiko tarša vandenynuose pasiekė kritinį lygį. Todėl reikia imti skubių priemonių. Reikia pakeisti mūsų įpročius. Tiesiog turime žengti žingsnius, kurie nuvestų mus toliau negu jūs siūlote, nors jūs siūlote pakankamai daug. Jau buvo išsakyta labai daug įdomių minčių ir vis dėlto sunku įsivaizduoti, ar veiksmingos tos siūlomos priemonės bus buvo kalbama, kad reikia iš esmės mažinti e, plastiko gaminių naudojimą, ar tai bus 20 ar 30 procentų ir ar tai bus pakankamas arba reikšmingas mažinimas. Todėl reikia konkrečiai pamastyti apie tai, kokius gaminius reikėtų griežčiau reglamentuoti. Bet to labai sunku įsivaizduoti direktyvos įgyvendinimo e, terminus. Kalbama apie šešerius metus po įsigaliojimo e, valstybėse narėse suteikiamą laikotarpį. Reikia suprasti, kad e, sudėjus paėmimo ir gyvenimo laikotarpį praeis devyneri metai. Vandenynų tarša. Kolegos apie tai kalbėjo, kad ši problema tampa tiesiog ypač aktuali ne tik tai mano šaliai, bet visai Europos Sąjungai, ypač e, pakrančių valstybėms. Iš tikrųjų, aš galiu kalbėti be galo, tačiau laikysiu laiko. Dortman. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų tikslas mažinti arba drausti plastiko gaminių naudojimą yra savaime suprantamas dalykas. Žvelgdamas į komisijos komunikatą, kuriame kalbama, kad ES strategija padės užkirsti kelią vandenynų taršai E, plastiko e, gaminiais. Sunku įsivaizduoti, kad mes užkirsime kelią tiesiog e, plastiko gaminiams plaukti, plūduriuoti Sueco kanalu ar Panamos kanalu. Tiesiog tie plastiko gaminiai yra išmetami ir Afrikos, ir Azijos regionuose santykių 2.8 Todėl reikėtų grįžti, ko gero, prie e, perdirbimo klausimų, prie žiedinės ekonomikos tikslų. Taigi kiekvienos rūšies atlikos negali būti nukreipiamos į savartynus, turi būti perdirbamos. Ir jeigu mes norime protingai veikti, tai pirmiausia reikėtų pagalvoti apie šitų butelių e, kamštelius, kad juos nereikėtų tiesiog e, nusukti nuo butelio, bet tiesiog palikti kažkaip prikabintus prie butelio, o ir tada mes jų aplinkojo, jų nebematysime mėtomų bet kur. Lygiai taip pat neturėtume uždrausti vaikams žaisti oro balionais, e, balionais galvodami, kad tiesiog šito draudimu pakeisime padėtį. Ah, Dėkui, panius. Poč. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Iš tikrųjų, džiaugiuosi pranešėjos uh, darbu komisijos pasiūlyme atsispindi problemos, kurios turi būti sprendžiamos artimiausių metų. Tiesiog aš tiesiog neturiu ką pridurti, kai aš domėjusi plastiko e, e, atliekomis, turėčiau pasakyti, kad man kilo klausimas, kas bus daroma su naudotomis padangomis. Tiesiog mes kalbame apie mikro medžiagas, o šiuo atveju mes kalbame apie e, padangas, kurios yra panaudotos ir čia mes kalbame apie įvairius mikroelementus, kurie yra inkorporuojami į padangas. Ir čia yra tiesiog uh, klausimas, kuris turi rūpėti visai Europai ir apskritai iki šiol apie tai nebuvo pagalvota. Nei komisija, nei pramonės atstovai nesusimastė apie tai. Taigi reikėtų pagalvoti, ar priimant šitą teisės aktą atkreipsime dėmesį ir į šitą problemą, pateikiant kokiu nors e, pakeitimo siūlymą. Tiesiog norėčiau paklausti komisijos, ar jinai nemano, kad šią problemą reikėtų spręsti būtent šiame aptarime kontekste. Dėkoju, Kaputo. Grazie, Presidente. Io eviterò di ripetere quanto. Ačiū, pirmininkė. Nekartosiu to, ką pasakė kolegos. Tiesiog norėčiau paminėti tai, kas buvo nepakankamai išsamei pristatyta komisijos atstovų. Tiesiog kas atsitiks, jeigu mes tiesiog uždrausime vienkartinius plastiko indus. Tiesiog mes turėsime imtis tam tikrų taisomojo pobūdžio priemonių, kadangi priimdami šią direktyvą mes pirmiausia galvojame apie žiedinę ekonomiką, apie tvarumą, kuris bus naudingas visai planetai. Todėl yra daug įvairių dalykų, bet turime paieškoti ir alternatyvų, kas atsitiks, kai tas draudimas įsigalios. Mano manimu, galimos dvi alternatyvos pavyzdžiui, e, e, lėkštėms ir indams, kurie yra dabar naudojami bio plastikas, pavyzdžius, pavyzdžiui, galėtų būti ta išeitis. Ir taikant jį šimtų procentų būtų galima pakeisti tiesiog plastikinius indus ir mm, podelius bei įvairias talpas. Tiesiog tai yra tik tai dalis tos didžiulės problemos, kurią kelia e, plastiko tarša. Kita vertus, reikia pripažinti, kad e, apskritai CO2 e, teršalai yra ir toliau didžiulė problema ir mes turime siekti, kad kuo daugiau gaminių būtų įrūs. Ir reikėtų įvertinti ir matomas, ir nematomas tokio draudimo pasiekmes. Taigi reikėtų dirbti ir vietos lygmenių, kad bioplastikas ir kitos medžiagos būtų naudojamos, kurios tiesiog uh, nebūtų tokios ilgalaikės ir neplūduriuotų mūsų vandeninuose. Dėkuoju pranešėjai ir taip pat pritariu, kad direktyvoje reikia sutelkti dėmesį į e, prevenciją, mokymą, švietimą, taip pat gamybą ir infrastruktūros gerinimą. Aš pritariu pranešėjo lūkesčiams ir taip pat komisijos pasiūlymui, kad plastikinės taros naudojimas būtų sumažintas ir kad būtų kovojama su e, plastiko tarša. Vartotojus reikia skatinti keisti e, e įpročius, elgesį, reikia organizuoti švietimo e, akcijas Tai, žinoma, yra labai svarbu žingsniai, tačiau siekiant išsaugoti aplinką ir gyventojų e, sveikatą reikalingi konkretūs planai ir veiksmai valstybių narių lygmenių. Turiu omenyje šios direktyvos įgyvendinimą. Siekiant išspręsti problemą, valstybėse narėse reikėtų keisti atliekų surinkimo ir perdirbimo įpročius ir taip pat reikia kurti tą e, vieną ciklį modelį. Labai svarbu suformuluoti aiškiai apibrieštis, kad nesulauktume netikėtų pasiekmių. Pavyzdžiui, 90 procentų reikėtų sumažinti plastikinių talpų ir konteinerių e, naudojimą Labai svarbu taip pat užtikrinti, kad būtų įtraukta ir nuostata dėl atskiro tam tikrų atliekų rūšių rinkimo. Tai labai svarbu galvojant apie mūsų aplinką. Kas dar? Sadauskas, prašau. Ačiū, pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Iš tikrųjų labai gerai ir sparčiai padirbėta ir tas pranešimas leidžia mums toliau tęsti išsames diskusijas su parlamentu ir laiku pateikti mūsų pasiūlymą. Tiesiog aš norėčiau išsakyti keletą samprotavimų. Pirmiausia, pasakysiu, kad su didžiuliu susidomėjimu mes perskaitėme šitą pranešimą, kaip ir kitomis kitų parlamentų nuomonėmis, agri komiteto nuomonė artimiausių metų, gausime ir kitų komitetų nuomonės ir kuriuose, manau, kad bus išreikšta, išreikštas pritarimas mūsų siūlymams. Jūs patys šiame komitete direktyvos kalbėjote apie dėl direktyvų, dėl atliekų surinkimo ir perdimimo pagrindų ir suprantate, kad svarbiausias dalykas yra prevencija. Kalbant apie pranešėjų siūlomas priemonės, reikėtų pasakyti, kad jūs siūlote galbūt e, platesnių užmojų priemonės negu mes, jūs siūlote uh, draukti, drausti kai kuriuos gaminius, taip pat jūs siūlote iš esmės sumažinti plastiko talpų indų naudojimą, taip pat numatote gamintojo atsakomybę, taip pat prievolę teikti ataskaitas bent informaciją. Dabar grįžtant prie plastiko maišelių. Mes laikomės nusiklios nuomonės, kuri tiesiog papildo pakuočių ir pakuočių medžiagų direktyvą. Ir mes sielim, siekime apskritai uždrausti tų pirkinių plastikinių maišelių naudojimą. Žinoma, tai yra pasiūlymai, kurie yra papildomi prie tų plastikinių maišelių draudimo nuostatos, Iš esmės mes puikiai suprantame, kad šitie plastikiniai maišeliai turimi obenyje būtent jūsų siūlomų draudimų. Bet to labai svarbu uždraudus suvokti, tikėtis, kad mūsų mažimo tikslai būtų, bus pasiekti. Dėl perdirbamų maišelių ko gero tie perdirbami maišeliai, kaip ir įprastiniai plastikiniai maišeliai, turės tokį pat neigiamą poveikį vandeninams kaip ir iki šiol. Mes kalbame apie tą e, mm, papildomą naudojimą, apie žiedinę ekonomiką, turime turėti omenyje plastiko mažinimo strategiją apskritai. Ir mes turėtume visą tai turėti omenyje, kai peržiūrėsime plastiko ir plasti, e, pakuočių ir pakuočių e, E, gaminių direktyvą. Ir ten mes atkreipsime dėmesį ir atskirus plastiko gaminius. Jūs teisūs sakydami, kad iki rugsėjo mėnesio pateikimų, pateik, pateikimų, e, pakeitimų pateikimo terminas buvo e, pratesas iki rugsėjo mėnesio ir tada jau rugsėjo mėnesį galėsime kalbėti apie kitas papildomas priemonės dėl perdirbimo tikslų didinimo. Kas įrangos ir, ir dėl žvejybos atliekų surinkimo ir perdirbimo. Žinoma, galbūt gamintojams reikėtų pasiūlyti paskatas, kad būtų galima e, paskatinti juos surenkti šitas atlingas gamybos įrankių uh, įrankiai gali būti būtent ta medžiaga, kuri galėtų būti žiedinės ekonomikos e, vienas iš e, dėmesio centrų. Žinoma, mums reikia pirmiausia žinoti, kiek žvejybos įrankių yra gražinama į jūrų uostus ir apskritai kaip galima įsivaizduoti perdirbimo apimtis. Gaila, kad kai kuriais pasiūlymais yra siūloma sumažinami komisijos lūkesčiai dėl gamintojų atsakomybės. Komisijos pasiūlyme yra tiesiog pirmiausia formuojama nuostata, kuria yra siekiama sumažinti vandenynuose, vandeninų plastiko taršą. Labai svarbu užtikrinti šitos taršos prevenciją ir valyti vandenynus. O tai reiškia, kad pirmiausia reikia suvokti, kad kas yra pagrindinis vandenynų teršėjas. Ar tai yra pramonė, ar gyventojai, ar apskritai e, turistai. Todėl vietoj to, kad mes galvotume apie išimtis, galvojant apie gamintojų atsakomybę ir numatant tam tikras išimtis tam tikrų jūrų baseinams ir pakrantėms, ko gero reikėtų bendriau, bendriau pažvelgti į šią temą, kadangi plastiko indai ir buteliai būtent yra tas pagrindinis e, vandens telkinių šaltinis. Tiesiog ir dabar matote, kad vienas butelys yra užsuktas raudonų kamščių, o kitas yra mėlynų kamščių užsuktas. O tai reiškia, kad vienas iš tų butelių galbūt vienam iš dalių būtų taikoma išimtis. Tačiau nors gamtai padaroma žala yra ta pati. Dėl pramonės iš tikrųjų reikia ieškoti naujų technologinių sprendimų, kurie atitiktų teisės nuostatas taikomas gėrimų išpirstimui. Ir galiausiai grįžtant prie diskusijų su suinteresuotomis šalimis, reikėtų gerai pamastyti, kokias priemonės būtų tinkamiausios ir kokie gaminiai turėtų būti minimi šioje direktyvoje, pavyzdžiui, maisto laikymo talpos, ar jas reikėtų įtraukti. Mes su interesuotomis šalimis bandome išsiaiškinti e, apibrieštis, pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti, ar polimerų savo sudėtyje turintys gaminiai gali būti tokie pat keiksmingi kaip ir plastiko gaminiai. Taigi yra tam tikrų pilkųjų zonų, dėl kurių dar kol kas nėra pakankamo aiškumo. Ir galiausiai reikėtų atsakyti į klausimą, kurį pateikė Demes Makar dėl esminio mažinimo, kodėl neduotas skaičius, procentas. Tiesiog mes turime tam tikrą, neturime konkrečios atskaitos taško, neturim konkrečių procentų, todėl mes norime pirmiausia išsiaiškinti situaciją. Mažinimas apskritai verstų valstybės narės imtis kažkokių veiksmų, o vartodami frazę e, iš esmės arba esmingai mažinti, mes versime valstybės narės imtis didesnių, platesnių e, veiksmų ir taip pat manome, kad mes prieisime ir prie konkrečių skaičių. Mikro Plastikas taip pat yra labai svarbi problema, aktuali problema, tačiau ji nėra šios direktyvos mm, taikymo objektas. Žinoma, mes, kai kalbame apie padangas, tai turime turėti omenyje ir tų padangų nusidėvėjimą. Pirmiausia, mes kreipiame dėmesį į padangų ženklinimą. Prieš keletą mėnesių ėmėme šios problemos ir, žinoma, spręsime ją toliau. Dėkuoju poniai Rys ir pirmininkiai už tai, kad suorganizavote šitą posėdį šią temą suteikėte galimybę aptarti šitą e, pranešimą ir mes puikiai suprantame, kad darybos turi vykti sklandžiai ir kuo sparčiau. Ačiū, dabar vėl žodis poniai Rys. Būčiau dėkinga, jeigu kalbėtumėte nelgiau kaip penkias minutės. Taip, kalbėsiu labai trumpai, bet kuriuo atveju, kaip komisijos atstovas sakė, neįmanoma bus sureaguoti į viską, kas buvo pasakyta. Uh, Na, nekartosiu to, kas buvo pasakyta, bet ponas Florans labai teisingai pastebėjo, kad turime puikią galimybę, kurią reikėtų pasinaudoti, reikia galvoti apie inovacijas, darbo vietas ir komisija paminėjo keletą teigiamų skaičių. Iš tikrųjų, e, kalbant apie balionėlius, balionėlių lesdales, iš tikrųjų yra tam tikrų alternatyv, alternatyvų. Na, Manau, kad tokių alternatyvų, kalbant apie balionėlius, būtų galima e, rasti lengvai ir netimsime malonumo iš vaikų, tikrai to nesiekime. Toliau ponia Aukien minėjo itin lengvus maišelius, aš jai pritariu, toliau pavojingos medžiagos tikrai reikia paminėti jas konstatuojamojo dalyje, padirbėsime kartu, pamėginsime patobulinti tekstą. Toliau išimtis, medicininės išimtis jos yra e, numatytos aiškiai numatytos, jas jau numatė komisija savo pasiūlyme. Po, ir ponė Demesmakė ir Barots, jūs kalbėjote uh, apie uh, nuomonės. Na, iš tikrųjų, uh, reikia galvoti uh, apie vieto, užterštas vietovės, į kurias gali sugrįžti gyvybė, o ji gali sugrįžti, kaip sako ekspertai, taigi reikia pasinaudoti e, galimybėmis. Toliau ponas Dortman anksčiau, kai keitėmės nuomonėmis, minėjo keletą skaičių. E, iš tikrųjų daug taršos ateina iš upių Azijoje ir Afrikoje. Bet tai nereiškia, kad Europa neturi reaguoti. Ir mes kovojame su klimato kaita ir berots ponas Timerman sakė, kad Europa yra nedidelė šalis, kalbant apie taršą, bet ji bus labai didelė šalis, kalbant apie problemų sprendimus. E, taip pat mm, aš pritariu susirūpinimui dėl mikroplastiko ir ne tik naudotų padangų, bet ir pavyzdžiui sintetinės tekstilės, kuri maždaug 63 procentais prisideda prie vandenynų taršos mikto, mikroplastikais. Bet kaip priminė komisija, kyla klausimas, ar tikrai tas minėtas straipsnis yra geriausia vieta minėti šią problemą. Na, ponė pirmininkė, tuoj baigsiu. Mes stengsimės e, tobulinti tekstą ir aš beje dar nekalbėjau apie, apie e, apibrieštis. Tiesa, vienas dalykas - gazuoti gėrimai. Mm, e, gamintojai nežino, kaip elgtis su šiais gėrimais ir jų talpomis. Na, jeigu yra pridedamas mm, prie butelio pritvirtintas kamštelis, tai e, gėrim, e, gėrimas e, nebe, tampa ne, nebegazuotas. Tai nežinau, kaip spręsti tą problemą. Toliau dėl perdirbimo. Na, buvo paminėtas skaičius 15 procentų, tikrai tai yra nedaug. Mm, kalbant apie mm, žvejybos įrankius, mm, kiek suprantu, Norvegija surenka daug daugiau, na, manau, kad šioje srityje galėtumėme ir mes eiti šiek tiek toliau. Taigi, pirmininkė, baigsiu, aš jau 20 metų dirbo dirbau e, aplinkosaugos komitete ir aš tikrai galiu pasakyti, kad nemačiau dar tokios geros galimybės. E, mes matome teigiamą nuomonę ir aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti e, kartu su visais šešėliniais pranešėjais jau Strasbūro savaitę tęsime darbą ir tikiuosi, kad pavyks šį dosiją išnagrinėti iki rinkimų. So, much, uh, Riz, uh, report, think, uh, Ačiū. E, tai terminas teikti pakeitimus yra rugsėjo 4 diena. Envi komitete bus balsuojama spalio 10-11 dieną. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, kuris, manau, sulauks tokio paties jų susidomėjimo. Tai yra naujųjų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai. Nagrinėjame pranešimo projektą, taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra. Pranešėjas yra ponas Eikaut, suteikiu jam žodį. Thank you very much. Thank you very much. Maybe we have to wait until... Ačiū turbūt reikėtų palaukti, kol e, balionėlių lobistai išeis iš salės. Vis dėlto noriu visiems pasiūlyti pasilikti, kadangi ši tema taip pat labai svarbi. Mes kalbėsime apie sunkiasias transporto priemonės. Europa pirmą kartą nustatys CO2 išmetamo CO2 kiekio standartus e, šioms transporto priemonėms. Tai yra labai svarbus pasiūlymas. Visų pirma, pasakysiu, kad jei prisimintume Paryžiaus susitarimą, kurį visi pasirašėme ir pasižiūrėtumėte, ką jis reiškia mūsų tikslams, parlamentas, e, renkdamas savo mažataršį transporto viziją, jau padarė išvadą, kad transporto sektorius turi iki šio amžiaus vidurio nebeišmesti beveik niekiek CO2. Vis dėlto transporto sektorius yra praktiškai vienintelis sektorius, kuriame CO2 išmetimai vis dar didėja ir Europoje um, transporto sektorius yra atsakingas už 25 procentus taršos. Akivaizdu, kad šiam sektoriui reikia konkrečios politikos. Taip pat žinome, kad transportas nėra įtrauktas į ATL sistemą, jis patenka į pastangų pasidalymo reglamentą, kur skirtingos šalis nusistato skirtingus tikslus. Analizė rodo, kad um, ekonominių požiūrių veiksmingiausios priemonės ne ETL sektoriuje yra būtent transporto srityje. Konkrečiai tos priemonės yra standartų nustatymas lengviesiams automobiliams ir taip pat sunkias svoriams transporto priemonėms. E, taigi reikia nustatyti standartus, taip užtikrinsime, kad transporto sektorius prisidės prie taršos mažnymo. Tuo pačiu metu turime numatyti tinkamas paskatas inovacijoms, kad iki amžiaus vidurio e, išmetimai būtų praktiškai nuliniai. Žinoma, iki tol dar reikės nueiti ilgą kelią, mes žinome, kad inovacijų reikia jau dabar, todėl jau dabar reikia numatyti tinkamas past, kad tas, kad 2050 metais įgyvendintume savo tikslus. Mes labai džiaugiamės komisijos pasiūlymu, jis buvo pateiktas gegužės pabaigoje. Ketinome dirbti pas, pagal paspartintą, pagreitintą procedūrą, kad šį dosiją baigtume nagrinėti uh, per Austrijos pirmininkavimo laikotarpį. Tai reiškia, kad grafikas, per kurį reikės pateikti pakeitimus, bus labai įtemptas, bet šešėliniai pranešėjai tai supranta, žino, kad turime įtemptai dirbti, bet manau, kad tai mums padės mm, pateikti subalansuotą pasiūlymą, kuriame e, būtų numatytas tinkamas užmojo lygis. Ir kartu su šiuo pasiūlymu ir pasiūlymu dėl uh, lengvųjų automobilių CO2 išmetimų, manau, mes pasieksime reikiamų pokyčių transporto sektoriuje. Tai turėtų padėdinti sumažinti CO2 išmetimus, panašiai kaip kitose sektoriuose. Taigi mes dirbome su komisijos poveikio vertinimu. Visada yra prašoma renkti poveikio vertinimą, bet mums kartai susidaro įspūdis, kad Komisija galbūt ne visada gilinasi į savo pačios atliktą poveikio vertinimą. Poveikio vertinime buvo labai aiškiai pasakyta, kad e, naudodamas dabartinės technologijas šis sektorius iki 2025 metų taršą gali sumažinti maždaug 25 procentais. Toks skaičius buvo minim, minimas poveikio vertinime, o pasiū, savo pasiūlyme komisija nustatė 15 procentų tikslą iki 2025 metų. Jeigu poveikio vertinimas rodo, kad galima pasiekti 20 procentų, tai tai ir reikia rinktis. Be to komisija paaiš, apskaičiavo, kad daugiausia E, visuomenė daugiausiai sutaupys, jeigu bus nustatytas 20 procentų tikslas. Taip pat ir inovacijos bus labiausiai skatinamos e, nustačius 20 procentų tikslą. Žinoma, tam tikrų išlaidų patirs gamintojai, tačiau reikia visų pirma galvoti apie naudą visuomenė ir jeigu tai įmanoma pasiekti, tai reikia rinktis atitinkamą tikslą. Todėl mes ir siūlome 20 procentų iki 2025 metų. Be to, be šių skaičiavimų, nėra daroma prielaida apie netaršius automobilius, e, transporto priemonės. Bet mes žinome, kad e, sunkvežimių gamintojai jau yra paskelbę, kad e, numato pagaminti mažataršių modelių iki 2025 metų. Taigi aš manau, kad mano teikiamas pasiūlymas yra gana kuklus, o aš esu žalesis ir esu prie to pratęs. Mm, taigi, mm, norint iki 2050 metų pasiekti nulinį išmetimų lygį, turime pagalvoti, koks turėtų būti tikslas 30 metais, mes pasirinkome 45 procentus. Mes žinome, kad yra pateiktas pasiūlymas dėl stebėsenos, jis kelia tam tikrų problemų, mes žinome, kad čia bus svarbi peržiūra, todėl mes ir pripažįstame, kad atlikus peržiūrą 2030 metų tikslas gali būti keičiamas, bet nes mes norime, kad tas tikslas būtų keičiamas tik didėjimo e, kryptimi, nes matome, technologijų pokyčius, jie vyksta taip greitai, kad e, gali būti, jog po poros metų žiūrė, žiūrėsime į šį tikslą, kurį aptarėme dabar ir galvosime, kodėl buvome tokie kuklus. Taigi tiek apie mažinimo tikslų nustatymą, jis žinoma sukels daug diskusijų. Dar norėtume paminėti kit, porą kitų dalykų. Visų pirma, kaip skatinti nulines nulinę taršą ar mažą taršą. Taigi reikia čia galvoti apie e, mandatą įgaliojimus, kuris apimtų ir mažą taršą, ir nulinę taršą. Ir poveikio vertinime yra padaryta išvada, kad e, paskatos galėtų tapti E, pačiu tvirčiausiu signalu pramoniai investuoti į mažos tarš, mažataršius ir nulinės taršos transporto priemonės. Tai akivaizdu, kad reikia į tai atsižvelgti. Taip pat turime atsižv... įtraukti visas reguliuojamas kategorijas. Tikslai yra nustatomi tik keturioms reguliuojams kategorijoms, tačiau kalbant apie nulinę taršą, reikėtų tikslus nustatyti visoms kategorijoms kad tai būtų skatinama visur. Žinoma, kyla klausimas dėl autobusų. Komisija įtraukė juos į savo pasiūlymą, tačiau e, iš tikrųjų autobusai jau yra tokie pažangus, kad jeigu mes įtrauksime juos į šį mandatą, tai reikalavimus įgyvendins vien autobusai. Todėl mes siūlome atskirus reikalavimus numatyti autobusams bet e, taip pat e, e, komisija siūlo atskirti miesto autobusus ir tarp miestinius autobusus, daryti šį skirtumą. Yra ir kitų dalykų, dėl kurių bus diskutuojama. Mes E, siūlome tam tikrus pokyčius laikui bėgant, pavyzdžiui, jeigu gamintojai negyvenė savo tikslų iki 2025 metų, tai nieko tokio, bet jie tada turės pasiekti didesnių tikslų 30 metais. Toliau penktas straipsnis. Čia komisija dirba su superkreditais ir galvoja, kad būtent jie paskatins gaminti mažataršius ir netaršius tra, tra, transporto priemonės, bet mes siūlome to atsisakyti, tai išbraukti. E, kitose vietose mūsų pozicija artima komisijos, kai kur mes sustipriname principus, pavyzdžiui, septintame straipsnėje, kai kur numatome nuostatas dėl skaidrumo ir nepriklausomo testavimo, nes matome, kiek skandalų kilo, jų kyla ir dabar dėl CO2 išmetimų. Taigi labai svarbu žinoti, ką mes vertiname, kas vyksta ir kaip patobulinti nepriklausomą testavimą, nepriklausomus bandymus, kad būtume tikri, jog tai, ką mums sako gamintojai, yra tikra ir teisinga. Mm, na, žinau, kad kai kas kalbės apie prieigos e, išmetimų įmoką, mm, komisija tai siūlo, aš norėčiau pritarti tam, ką siūlo komisija. Komisija turi gerai apibriešta metodika, ją paaiškina ir poveikio vertiname. Jeigu tai numatysime, tai kai kuriais atvejais gamintojams bus pigi, ga, pigiau sumokėti tam tikrą įmoką užuot investavus. E, mes turime skatinti investicijas ir turime siekti, kad Europa būtų investicijų ir gamybos lyderė. Taigi tas, ta įmoka turi skatinti inovacijas, ji neturi būti per maža kad gamintojai nebūtų linkę ją tiesiog susimokėti nieko nekeisdami. Taigi tiek ir aš esu tikras, kad Arturas grįž prie šio klausimo ir turbūt šį klausimą kels ir kiti kolegos komiteto nariai. Lauksiu jų pastabų. Ačiū ponui Eikaut. Dabar šešėliniai pranešėjai, jeigu jie yra salėje. Visų pirma, ponas Fielner. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju Bas už pristatymą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad man susirūpinimą kelia grafikas. Iš tikrųjų, grafikas yra labai įtemptas, o mes kalbame apie teisės aktą, kurį svarstome pirmą kartą. Ir man kelia susirūpinimą tai, kad tas įtemptas grafikas gali lemti tai, kad e, mūsų patvirtintas teisės aktas nebus kokybiškas. E, mes čia siekiame dviejų dalykų. Visų pirma, norime skatinti elektromobilius nes manome ir tikimės, kad būtent jiems priklauso ateitis ir kad jie yra sprendimas. Tuo pačiu metu turime teikti paskatas ir didinti vidaus degimo variklių efektyvumą. Jie tikrai egzistuos dar kurį laiką. Aš nelabai teigiamai vertinu tai, kad norima pereiti vien prie elektrinių transporto priemonių. Panašu, kad apie tai kalbama, bet e, noriu pasakyti, kad e, kol kas nėra elektrinių sunkvežimių, na galbūt jų atsiras, yra planų jų kurti, tačiau kol kas mes jų dar nematėme, ne vienas toks sunkvežimis dar nėra parduotas. Ir negalime sakyti, kad tai yra vienintelis sprendimas. Per anksti taip kalbėti ir šiaip turime siekti, kad viskas būtų padaryta tinkamai. Kitas dalykas - infrastruktūra. Jūs uh, užsiminėte apie ją, tačiau aš nematau, kad būtų statoma infrastruktūra, kuri paremtų tos automobilius. Ir taip pat mm, ir aplinka turi būti, uh, paskatos turi būti tinkamos. Vis dėlto manau, kad paskatų reikia, bet uh, aš vis dėlto rinkčiaus kitokį sprendimą nei BAS. Aš padidinčiau super kreditus, jeigu norime paskatų, tai jos turi būti didesnės. Mes taip pat norime manome, kad aplinkosauginių požiūrių tinkamiausias metodas yra nenustatyti didžiausius reikalavimus, bet sukurti tinkamą pusiausvyrą. Problema yra didelė ir mes turime numatyti priemokas tam, ką galime padaryti dabar ir tiem dalykam, kurie galės mm, būti pasiekti ateitie. Kalbant apie komisijos nustatytą tikslą, jis, um, jį įgyvendinti bus sunku ir daug kas priklauso nuo to, kaip ver, mes aiškiname poveikio vertinimą. Yra pasakyta, kad Komisija yra pasakiusi, kad su dabartinėmis technologijomis būtų galima pasiekti 15 procentų tikslą iki 25 metų. Tada reikia pasižiūrėti, kaip viskas vertinama. Pavyzdžiui, kalbama apie alyvą, e, apie purvasargius, apie padangas, e, kurios galėtų būti efektyvesnės. Na, aš noriu, norėčiau viską pamatyti savo akimis, kad patikėčiau. Noriu pa pažiūrėti, kokiais skaičiavimais rėmėmis, rėmėsi komisija. Nes, pavyzdžiui, kai susitinku su gamintojais, jie man sako, kad komisijos prielaida yra praktiškai dvigubai didesnė nei techninių požiūrių įmanoma. Taigi, arba komisija klysta ir tas tikslas per daug griežtas, arba komisija yra teisi ir aš galiu dabar tiesiog išeiti iš darbo ir pradėti prekiauti alyvą, jeigu tikrai tinkama alyva padės taršą mažinti 4 procentais ir daugiau. 25 mm, procentų tikslas, mano nuomonė, yra labai griežtas, nes sunkvežimiai ir autobusai, kurie bus parduodami 2025 metais, yra dabar projektuojami. Na, 25 metais nebus sukurtas naujas variklis. Pramonė jau žino, ką pasiūlys tais metais ir mes jau e, praktiškai žinome, koks bus rezultatas. Mes žinome, kokios, pavyzdžiui, dabar yra kūro sąnaudos Mm, turbūt Mercedes ir Scania pasieks tikslą, o kiti, pažiūrėjau, DAF ir kiti bus apmokestinti. Galbūt dėl to vienas ar kitas gamintojas bankrutuos. Ir me, mes tikrai to galime tikėtis, galvodami apie 2025 metų tikslą. Taigi reikia galvoti apie techninės galimybės ir rasti tinkamą pusiausvyrą. E, toliau 30 metų tikslas, na, juo lengviau patikėti, lengviau patikėti, kad tuo metu atsiras reikiamų technologijų, tačiau daug kas priklausys nuo to, kaip sustarsime dėl detalių. Paminėsiu keletą detalių. Labai svarbu nuosekliai e, taikyti e, CO2 išmetimų mm, kilometrui e, rodiklį. Mm, nes gali būti, kad atsiras mažesnių ir mažiau efektyvių transporto priemonių. Penktame straipsnėje e, rodiklis yra CO2 tenkantis kilometrui. Taip pat reikia galvoti apie didelės galios transporto priemonių pogrupį. Mes žinome, kad didesnis efektyvumas pasiekiamas naudojant ilgesnius sunkvežimius. Ir reikia galvoti apie dabar egzistuojančius produktus ir jais pasinaudoti. Toliau vektorius. Kalbant apie vektorių, reikėtų pasakyti vieną svarbų dalyką, dėl kurio mes visi suturėme. E, mes visi sutarėme, kad vektorius neatspindi realybės, tai nėra netgi bandymų ciklas. Tai yra iš tikrųjų e, kompiuterinė programa, kuri egzistuoja komisijoje. Taigi, ar galima tai skirti baudas e, įmonėms, jeigu jų rezultatai skirsis palyginti su vektoriumi? tai irgi nesusijęs su realybė. Na, jeigu yra skirtumas, tai mes turime atnaujinti vektor programą. Ir turbūt būtų labai svarbu tą vektor programą atnaujinti kasmet. Taip pat reikėtų mm, atsižvelgti, pavyzdžiui, ekologinės savybės. Toliau uh, E, sko, skolinimasis. E, tai yra svarbu, norint, kad naujos technologijos būtų dėgiamos kaip galima greičiau. Komisija be reikalo numatė per daug sudėtingą tvarką. Aš manau, kad jeigu parduodi sunkvežimį bet kuriais metais, tai, na, jeigu pasiekė geresnių rezultatų, tai tais rezultatais turi būti galimybė pasinaudoti bet kuriuo proceso etapu. Kalbant apie CO2 kreditų sumažinimą iki nulio, na, tai reiškia, kad žmonės pradės žaisti taktinį žaidimą. Pavyzdžiui, Švedijoje yra mokami pinigai už vaikus ir kuo daugiau vaikų susilaukiu per trumpą laiką, uh, tuo daugiau pinigų gauni. Tai reiškia, kad žmonės tiesiog e, žiūri į kalendorių ir planuoja, e, kaip susilaukti vaikų. Na, gal taip elgesi tik švedai, tačiau aš manau, kad e, reikėtų nubriežti aiškę liniją, pažiūrėti, kas pasiekė geresnių rezultatų, kas ne. Ir paskutinis dalykas - alternatyvus kuras aš žinau, kad vyko ilgos geros diskusijos apie alternatyvų kūrą, mes turime teisės aktus, pagal kuriuos galima panaudoti praktiškai bet ką, nes mus domina tik galutinis rezultatas. Taigi reikia atsižvelgti į biokūrą, biodure, biodujas. E, aš žinau, kad kai kuriems kolegoms biokūras kelia susirūpinimą, bet mes jau atsinaujinančių išteklių direktyvoje nusprendėme, kas yra gerai, kas yra blogai ir turime į tai atsižvelgti negalime sakyti, kad tai buvo beprasmiška. Ir turime rasti tinkamą pusiausvyrą, nes jeigu to nebus, tai žlugs kai kurie Europos gamintojai, taip pat neatsiras, nebus parduodami nauji sunkvežimiai, žmonės tiesiog pradės remontuoti senus, o dėl to nukenties aplinka. Ačiū, dėkoju ponui Fienler, dabar ponas Sofulis. Grazie. <clears throat> Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Galiausia po atidėliojimų ne vienerius metus mm, ši tema yra mūsų dėmesio centre. Gegužė e, mums pavyko mm, susitvarkyti su ataskaitų teikimo ir CO2 išmetimo, CO2 kiekių išmetimo pateikimu. Dabar kalbame apie naujas sunkės transporto priemonės ir apie naujų sunkių transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį. Šis pasiūlymas yra labai svarbus, jei norime įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. Be to turime neužmiršti, kad pusė milijono e, smulkių įmonių Europoje turės galimybę sutaupyti nemažai kūro, o kūras sudaro ketvirtį įmonių veiklos sąnaudų. Taigi labai svarbu, kad e, šio reglamento pasiūlymą galėtume sparčiai priimti. Aišku, suprantame, kad 22 metai yra svarbus laikotarpis 13 straipsnėje. Apie jį kalbame. Manau, komisijos pasiūlymas yra subalansuotas, protingas, pagristas ir komisija kalba apie dviejus žingsnius e, - tikslą iki 25 metų, kuris būtų privalomas ir toliau kalbama apie 30 metus ir ex ante patikras. Mes pateiksime pasiūlymų, kad e, pakeitimų, kad tas pasiūlymas būtų ambicingesnis. Ir kad mm, būtų aiškiau apibrėžtos profesinės, profesiniais tikslais naudojamos transporto priemonės, miesto elektriniai autobusai. Ir kitas mums svarbus dalykas yra, kad būtų stipriau, mm, kad tikrinimai būtų e, griežtesni Ir taip pat um, pateiksime pakeitimų dėl tų paskatų susijusių su superkreditų sistema, bet kaip jau minėjau, labai svarbu, kad susitartume dėl šio reglamento, kad, kad neužtemptume laiko ir turime, aišku, siekti tam tikro lankstumo, kad pasiektume savo tikslo. Kaip jau minėjau, komisijos pasiūlymas yra geras, subalansuotas. Ir labai svarbu, kad Europa išliktų lyderė, nes Japonija, Kinija jau yra pačios nusistatę sunkių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ribas. O šis pasiūlymas leis taip, leis taip pat sukurti ir naujų darbo vietų Europoje. E, dėkui. Toliau ponas Matthews. Politikų e, nuomonė, e, politikų didžiausia įda yra noras būti išrinktiem per rinkimus. Kai mes išrenkami, mes priimame sprendimus ir norime, kad mm, ir, ir realiai tie sprendimai atspindi mūsų poreikius, bet pasaulis nebūtinai tą daro. Tai, ką mes sprendžiame, tai, ką mes nusprendžiame, nebūtinai taps realybė, nes nebūtinai bus reikalingos technologijos, nes turim pirmiausia pagalvoti, ar tikslas yra pasiekiamas, nes jei jis nėra pasiekiamas, jis ir nebus pasiektas, kiek iškalbingi bebūtume. Pritarčiau čia Švedijos kolegai ir nekartosiu. ką jisai sakė, bet turime, mm, kalbėdami apie tuos būdus, kaip įmonės turėtų pasiekti vieno ar kito tikslo, mm, irgi nieko gero nepasieksime. Negalime numatyti apimti, ateities ir negalime įsivaizduoti, kokia technologija bus po 20 metų. Tai tikrai nėra tikslo čia numatyti privalomų tikslų, nes jei tie tikslai pasiekiami, tai galbūt uh, pramonė galės daugiau pasiekti arba iš vis negalės pasiekti to, ko mes norime, arba, pažiūrėjau, nuspręs geriau mokėti baudas. Uh, negu siekti tų tikslų. Ir tokiais atvejais e, sto, stos gamyba, prarasime darbo vietas ir niekam nebus naudingi tokie mūsų tikslai ir ta nauda aplinkai nebus pasiekta. EKR frakcija nori, kad būtų sumažintos, sumažintas CO2 išmetamas kiekis, bet norime, kad nustatydami tikslus konsultuotumėme su gamintojai, su pramonė ir kad tie tikslai būtų pasiekiami, o ne tokie, kurie gražiai atrodo ir gerai skamba. Tai mes labai išsamei įsigilinsim į šį pasiūlymą visose jo nagrinėjimo etapuose. Pritariu daugeliu išsakytų abejonių dėl įgyvendinimo terminų. Apie tai turime labai pagalbo, pagalvoti ir neturime skubėti, nes mūsų kadencija artėja į, pabangą, į pabaigą. Mes pritarėme ambicijom, bet labai abejojame dėl tų siūlomų kelių tiem tikslam pasiekti. Pirmininkė, aš noriu atsiprašyti nes išeisiu dabar iš posėdžio ne dėl to, kad e, noriu kokią nors nepagarbą parodyti ar jum, ar kolegom, tiesiog turiu eiti į kitą posėdį. Dėkui pirmininkė, aš, aš atstovauju Nils Tofels. Nilsas nori padėkoti ponui Eikhaut už pranešimo projektą, kuriuo siekiama švaresnio transporto, ambicingų tikslų šioje srityje. Šis pranešimas labai įdomus, nes pirmą kartą kalbame apie CO2 kiekio standartus naujom sunkiom transporto priemonėm, bet matome, kaip sparčiai vystosi technologijos, kai kalbame apie mažą taršęs ar mm, nulinę taršą turinčias e, transporto priemonės, apie mm, sunkesias elektrinės transporto priemonės. negalime amžinai kalbėti apie mūsų norus mažinti vidutinių laikotarpių ar ilgalaikių laikotarpių CO2 išmetimus. Tas vidutinis laikotarpis jau yra dabar, o ta ateitis irgi ateis greičiau, negu mes įsivaizduojame. Todėl reikia nuo pat pradžių labai aiškius tikslus nusistatyti ir turėti teisės aktus, kurie nebūtų pagristi išimtimis. Emiš, emisijų išmetimo tikslai ir jų laikymo skatinimas yra labai svarbu ir mm, turėtume tokius didesnius tikslus nusistatyti, negu kad komisija siūlo savo pasiūlyme, kalbant apie tas mm, paskatas. Mm, tai apie jas dar reiktų pakalbėti, bet aišku, kad tos paskatos turėtų vesti prie mažataršių arba visiškai betaršių naujų sunkių transporto priemonių naudojimo. Kalbant apie infrastruktūras, čia turime vengti kiaušinio ir vištos diskusijų. Dabar kalbant apie tą atspirties tašką 2019 metų, kurį komisija siūlo. Ar jis nėra dirbtinai pasirinktas? Dėkui toliau, ponas Ek. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegos. Šitą ypatingą kaitra, kurią patyrėme šiais metais, yra grėsinčios katastrofos pranašas. Iš tikrųjų, žmogaus veiklos poveikis klimato kaitai yra akivaizdus. Ir tas poveikis yra realus, konkretus ir todėl mes turime kuo greičiau imtis veiksmų, kad užbėgtume e, už akių grėsinčiai katastrofai. Europos automobilių pramonė turi pakeisti savo mąstyseną. Tiesiog dabar yra akivaizdus klimato atšilimo pokyčiai ir poveikis žmonėms. Tiesiog reikia turėti omenyje, kad tai yra suminė suminis rezultatas to, ką patyrėme po ilgų karų. Iš esmės į visą tai nežvelgiama, kadangi svarbiausias koncernų uždavinys didinti savo apyvartą, savo pelną, ma, žiūrėti trumparegiškai ir tas trumparegiškas mąstymas uh, atsigręš prieš juos pačius. Kinija, Japonija ėmėsi hybridinių technologijų. Kadangi čia Europoje buvo tiesiog tuščiažodžiaujama ir meluojama. Taigi, kolegos, mums reikia pasirinkti paprastą sprendimą. Ar šiandien norime sukurti tvarias sąlygas ateičiai, kitoms kartoms, ar tiesiog mes norime mestis į bedugną, bedugną galvodami, kad po mūsų nors ir tvanas. Iš esmės pritarėme Paryžiaus susitarimo tikslams, tačiau mano manimu iki šiol nieko esminė nebuvo padaryta, kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo tikslų. Todėl labai svarbu toliau drastiškai mažinti transporto srityje CO2 teršalus, žinoma, žemės ūkio taipogi ir kitose srityse siekti CO2 mažinimo, be kita ko ir sunkvežimių taršalus nuo 15 e, iki 20 metų, iki 25 metų ir iki 30, 300 procentų 30 metais reikėjo, reikia plėsti e, perkrovimo stočių tinklą, kadangi e, elektro, elektriniai varikliai nebereikalaus tiek daug darbo jėgos. Taigi mes negalime sauliaisti dėlsti. Automobilių pramonės atstovai turi uh, tiesiog imtis atsakomybės ir įnešti savo indėlį, mažinant CO2 teršalus ir taip pat e, nelaikyti savo pelno svarbiausių veiklos uždavinių. Aš asmeniškai pritariu tiems platiems pranešėjo užmojams, tiesiog džiaugiuosi kartu su juo ir dėkoju. Okay, Dėkoju. Toliau ponė Evi. Dėkui, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad galime šią temą aptarti su kolegomis. Pagaliau ES pradeda nustatyti standartus naujom sunkiom transporto priemonėm, kad aplenktume kitas šalis, ar bent jau neatsiliktume nuo tokių šalių kaip Kinija, Japonija ir JAV, kurios jau turi tokius CO2 išmetimo standartus. Mes turėtume dirbti konstruktyviai, kalbu apie sertifikavimo reglamentą. Taip pat e, kalbant apie CO2 e, emisijų fiksavimą sunkiom transporto priemonėm jau irgi esame pajudėję į priekį jei nieko nedarysime, tokie išmetimai dėl padidėjusių transporto srautų išauks 9 procentais per ateinančius 10 metų. Ir mm, negalėsime staupyti e, kūro sąskaitą. Taigi turime pagalvoti, kaip mažinti CO2 išmetimus, kad galėtume sutaupyti kūro sąskaitą. Aišku, kad norime, kad kuo daugiau elektrinių transporto priemonių būtų naudojama ir negalim sakyti, kad neturim reikalingos technologijos. Turim tokias technologijas. Ir um, manau, kad tikrai galėsime 18 procentų sumažinti CO2 išmetimus. Bet negalėjome imtis reikiamų priemonių, nes nėra privalomų standartų, privalomų reikalavimų. Tos siūlomos priemonės yra tik tai savanoriškos. Tai aišku, kad mažai kas jas pasirenka, nes pereimas prie elektrinių transporto priemonių brangiai kainuoja. Taigi Europos komisija ir transporto įvairios asociacijos kalba apie 40 procentų tikslą iki 25 metų ir galbūt galėsime kalbėti apie visiškai betaršias sunkias transporto priemonės. Ir manau, kad elektroninės transporto priemonės yra puikiai alternatyva. To nori ir Europos piliečiai. Norim atsisakyti dizelinių transporto priemonių, nes žinome, kokią taršą jos sukelia. Taigi, manau, kad čia žengėme tinkamą linkmę. Mm, ir pranešėjas siūlo padidinti ar, ar tokius ambicingesnius tikslus nusistatyti, negu kad siūlo komisija. Tai aš pritarčiau tokiam siūlymui ir manyčiau, kad reiktų daugiau privalomų priemonių numatyti, kad iš tiesų iki 30 metų tie CO2 išmetimai sumažėtų, bet gamintojai turi gauti paskatas, kad jie investuotų į tokių mm, betaršių transporto priemonių gamybą. Dėkoju daugiau šešėlinių pranešėjų mm. pasisakyti nenori. Dabar ponia Aiela. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra subalansuotas ir realistiškas. Kaip sakė ponas Eichhaut, parlamentas galėtų turėti ambicingesnių tikslų, nes techniškai tie ambicingesni tikslai yra įmanomi. Bet galiausia, aišku, vartotojas už viską moka. Nes gamintojai savo kaštus paprastai numeta ant vartotojo pečių. Aš taip pat pritarčiau tiem pasiūlymam, e, kuriuose buvo kalbama apie lankstumą, atitinkamą lankstumą. Kalbant apie elektrinės priemonės, iš tiesų švarus tie automobiliai atrodo iš pirmo žvilgsnio, bet neužmirškime e, tų e, akumuliatorių, kurie naudojami elektriniuose automobiliuose, tų baterijų, kurios irgi turi užprogramuotą tarnavimo laiką ir irgi po to tampa atliekomis. Taigi, tai nėra visiškai betaršia technologija. Mes norime bet kokią kainą mažinti CO2 išmetimus, norime atsisakyti dizelio naudojimo. Tai vis tiek turime išlikti realistais. Nes automobilių pramonė Europai yra labai svarbi. Much, uh, Ačiū, ponė Ajuso. Kas dar norėtų kalbėti šiuo klausimu? If not, uh, then uh, Mr. Runge Metzger. Komisijos vardu. Metzger. Ačiū, kad pakvietėte komisiją į šį posėdį. Dėkoju pranešėjui už uh, pasiūlymus suformuotos pranešime. Iš tikrųjų diskusija labai įdomi. Iš jo supratau, kaip ir kalbėdami ir apie automobilius, taip ir apie CO2 mes e, žvelgėme vieną kryptimį ir puikiai suprantame, kad jeigu nedarysime šitie teršalai, bus toliau išmetami didesniais kiekiais. Pone Jūso ką tik kalbėdama kalbėjo apie vartotojus ir jie turi turėti galimybę nu, sutaupyti daug degalų, jeigu bus priimtos siūlomos priemonės. Ir žinoma, labai svarbu, kad ES būtų e, ta, tas variklis, ir kuri padėtų gamintojams išlikti konkurencingais. Konkurencijai, konkurencingumui kyla, kaip jau nekas, nekarta buvo minėta, pavojus. Ne pirmą kartą mes e, kalbame ir apie. Mm, Approach where we want to come back with a review apie teršalus iš sunkiųjų automobilių, sunkiųjų transporto priemonių. Iš kol kas mes neturime pakankamų duomenų. 19 metais mes turime surinkti duomenis pagal stebėsenos pasiūlymą. Dar turime šiek tiek laiko surinkti duomenis, kad galėtume įvertinti tinkamai situaciją Kolega Torvalds kalbėjo apie tai, kad e, e, ar apskritai bus tikrai vertina situacija, jeigu mes pasinaudosime 2019 metų duomenimis. Iš tikrųjų, inžinieriai dar turės daug ką nuveikti, Reikia stebėti situaciją. Felner kalbėjo apie galimas priežastis, apie vektorius, kurie galėtų būti nauja priemonė padėsinti e, atlikti tekstus realiame gyvenime. Iš tikrųjų, tie vektoriai gali padėti, kadangi bus e, kuriamos naujos technologijos ir, žinoma, galbūt mes pirmiausia galėsime apriepti tik tam tikrą sunkiųjų automobilių grupę arba rūšį, tuos, kurie, kurių tonažas yra e, didžiulis. Ir čia šioje srityje mes galėtume gal sutaupyti labai daug degalų. Be to, komisija, komisija remdamasi poveikio vertinimu pasiūlė iš tikrųjų plačių užmojų tikslų mažinti nuo 15 iki 20 procentų išmetalus, tačiau šitie 20 procentų ko gero nebus pritaikyti visur vienu metu, turint omenyje dabartinės technologijas. Reikia suprasti, kad kai kurie gamintojai jas jau yra įdėgę, kiti yra įdėgę kitas ir nežinia, ar visi vienu metu galės jas pritaikyti. Taigi 15 procentų mažinimo tikslas yra pakankamai e, plačių užmojų, Ir mes manome, kad e, šio tikslo iš tikrųjų galime pasiekti. Šiame pasiūlyme mes nekalbame apie kai kurias e, sunkvežimių kategorijas, kadangi dabar matome tendenciją pereiti prie elektromobilių, tačiau kol kas neturint pakankamai statistinių duomenų mes negalėjome atlikti išsamaus poveikio vertinimo. Tiesiog, kai kalbame apie 22 metus, tai čia jau galėtume apriepti ir mažą gabaričius autobusus, mažus autobusus ir įvertinti, kokios technologijos bus sukurtas ateinančiais metais, pavyzdžiui, autobusams Čia šioje srityje pokyčiai yra labai spartus ir tiesiog mes galėsime visą tai atspindėti 22 metais atliksimame poveikio vertinime. Taigi, kai kalbame apie visai mm, žemų emisijų arba nulinių emisijų transporto priemonės, tai tik 22 tai metais galėsime realiai vertinti situaciją, kai turėsime daugiau patikimų statistinių duomenų. Reikėtų prisiminti, kad ir anksčiau, kai mes pradėjome kurti automobilių pramoniai, automobiliai skirtus teisės aktus, taip pat neturėjome pakankamai daug informacijos ir nuo ko atsispirti, tačiau dabar vis dėlto paspartinome naujas technologijas. Žinoma, yra numatyta uh, tam tikro lankstumo, pasiūlinant e, tam tikrą e, struktūrą sunkvežimiams, priekaboms ir e, buvo labai svarbu pagalvoti ir apie skolinimą, apie finansavimą, apie bankų sistemą. Taigi, kai kalbame apie tam tikrą veiksmų suderinimą, tai reikėtų pirmiausia turėti omenyje, kad gamintojus reikia paskatinti e, e, kurti naujas technologijas, o ne tik tai mokėti kokią nors įmoką. Taigi reikia atitinkamai adekvačiai parinkti ir Mm, nuobaudas arba sankcijas. Buvo atliktas ir tyrimas, e, kuriuo buvo stengiamas įvertinti dabartinės technologijas. Šito tyrimo medžiaga bus e, paskelbta artimiausiomis savaitėmis, gal ne dienomis, tačiau norėčiau pasakyti, kad komisija veikia skaidriai ir uh, supažindins su poveikio vertinimo išvalgomis. Iš tikrųjų, mes norime ir realiai žvelgti į situaciją ir įvertinti, ką galime padaryti. Ir paskutinis klausimas susijęs su degalais. Komisija priešingai negu vertinant situaciją susijusią su automobiliais, mano, kad reikėtų plačiau pažvelgti. Žinoma, e, mažiems sunkvežimiams e, galbūt būtų galima pritaikyti ir e, elektrinių variklių tą siūlymą, tačiau kai kalbame apie naujasias technologijas, tai ko gero biokūras galėtų padėti sumažinti CO2 išmetalus e, sunkvežimiuose arba sunkiuose transporto priemonėse. Ir žinoma, reikėtų turėti omenyje atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvą, kuri dabar priminėjama mm, teisėkūros institucijose. Ir reikėtų pasinaudoti būtent tą naudą, kurios sulauksime iš pastarosios direktyvos, sprendžiant uh, su sunkiosiomis transporto priemonėmis susijusiams problemas. Taigi reikia turėti omenyje ir atsinaujinančių energijos šaltinių galima naudą, kuriant teisės aktus, reglamentuojančius sunkiųjų transporto priemonių išmetalų standartus. Nesvarbu, ar čia mes kalbėtume apie e, biodujas ar dizelį, dizelinį kūrą, mes turėtume laikytis to bendro pasiūlymo apskritai susijusio su transporto priemonėmis. Atsiprašau, kad kalbėjau kiek ilgokai, tačiau aš manau, kad tai buvo labai svarbu aptariant šitą pasiūlymą. Dėkoju. Ekot. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, parlamento nariams už pasisakymus, jie buvo naudingi, taip pat dėkoju komisijos atstovui už paaiškinimus ir pažadą pateikti papildomos informacijos. Iš tikrųjų, tai labai svarbu. Jeigu aš teisingai Kristofer supratau, tai kalbant apie tepalus, ko gero ta situacija gali ir atsitikti, kadangi gali tekti keisti kai kam uh, savo veiklos pobūdį. Žinoma, kai kas praturtės ir žinoma, tą įrašysiu į savo protokolą. Tačiau bendradant reikėtų pasakyti, kad svarbiausia diskusija turėtų būti apie tai, kaip užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp tų naujojų elektrifikavimo technologijų, elektrifikavimo, kurio atitinkamą lygį reikėtų pasiekti ir taip pat reikia suderinti ir degimo variklių tobulinimo uždavinius. Kai kalbame apie 15 ar 20 procentų, tai pirmiausia kalvojame apie ne tik tai dabartinių technologijų gerinimą, vidaus degimo variklių technologijų gerinimą, tačiau po 25 metų mes turime, turėsime pereiti prie esminio taršos mažinimo. Komisija siūlė e, e super kreditus Nils kalbėjo apie šitos e, super kreditus, apie panašų pasiūlymą, kurį mes pateikėme, žinome, jį reikėtų įsigilinti vėliau, tačiau šitas pakankamai ribotas mandatas pateikti pasiūlymus dėl įvairios rūšies variklių, manyčiau, galėtų būti veiksminga priemonė. Ir manyčiau, galėtume toliau plėtoti šitą idėją. Kai kas mano, kad ne politikai turėtų spręsti apie technologijas. Tačiau kita vertus mes turime įgaliojimus spręsti klausimus susijusius su mm, betaršių arba visiškai mažai teršiančių automobilių technologijomis. Jeigu mes nenorime spręsti technologinių klausimų, jeigu mes numatysime superkreditus, tai iš esmės siektume to paties, tačiau kitomis priemonėmis. Aš manyčiau, kad čia šiems automobiliams mes turime formuluoti labai aiškius tikslus ir diskusija turėtų tęstis ir ateityje. Ir jeigu mes manome, kad reikia ir vieną, ir kitą, tai e, iš tikrųjų turėtume džiaugtis, kad sutinkame, kad reikia abiejų dalykų. Dėl 19 metų infliacijos kaip paskaitos taško Iš tikrųjų mes e, išvelgėme šitą pavojų, norime sušvelninti jo pasiekmes. Kitas dalykas - trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. Kristofer paaiškino, kodėl mes kalbame apie tikslus iki 25 metų, jeigu mes jų nepasiektume, tai galėtume juos pakoreguoti ir patiksinti tarpinius tikslus. Ir galiausiai Artur nekarta kalbėjo, jeigu mes 22 metais norime atlikti peržiūrą, tai žinoma visa tai turi būti susijęs su autobusų elektrifikavimu. Tačiau iki 22 metų mes laukti negalime, laikas pribrendo, mes turime pateikti pasiūlymą dabar, bus sudaryta kita komisija, bus pateikti galbūt naują pasiūlymą iki 22 metų ir per tą laiką mes prarasime labai daug laiko, nenuveiksime to, ką galėjome nuveikti dabar. Ir būtent dėl tos priežasties aš pateikiu šios pasiūlymus. 22 metų peržiūra yra labai svarbi, siekiant patikrinti Jeigu kas nors e, vyksta nepakankamai kryptingai, teisingai, tai galėsime pakeisti, tačiau kita vertus mes negalime savo leisti laiko švaistimo, tuo labiau, kad laiko mes neturime. Taip pat tai reikia turėti omenyje, kalbant apie inovacijas, kadangi kai kuriuose regionuose E, sunkioms transporto priemonėms tokie tikslai jau yra suformuluoti. Taigi mes ne tik tai vėluosime gyveninant klimato kaitos mažinimo tikslus, bet ir atsiliksime inovacijų srityje. Ačiū, baigėme diskusiją šio klausimu. Kaip buvo pasakyta, terminai yra labai trumpi iki ketvirtosios rugsėjo mes galime toliau diskutuoti ir teikti pasiūlymus. Taigi, pakeitimus galite teikti iki 4 rugsėjo, o balsuojama bus spalio 8. 18. Dabar kitas e, klausimas - Europos regionės plėtos fondas ir sanglūdos fondas rengėme nuomonės projektą. Pranešėja Konečna, jai ir sutikiu žodį. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně. Vá... Ačiū pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Labai trumpai pristatysiu nuomonę. 2018 metais, gegužės mėnesį, komisija patvirtino uh, E, daugiametės finansinės programos projektą, e, į kurį įeina ir sanglaudos fondas ir regionės plėtros fondas. E, kalbant apie šiuos du fondus, dėrybos dėl jų yra sudėtingas procesas, nes reikia atsižvelgti ir aplinkosaugos tikslus, kovos su klimato kaita tikslus. Aš džiaugiuosi, kad mm, bus investuojama į mažataršę Europą, į žiedinę ekonomiką, tvarų vystimasi, išmanesias energetikos sistemas, taip pat energijos saugojimo sistemas. Manau, kad šiuo projektu yra gerai atsižvelgiama į naujus iššūkius. Ir aš Dabar neapžvelgsiu visų konkrečių pasiūlymų, tiesiog noriu akcentuoti kai kuriuos prioritetus. Visų pirma, yra siekiama suteikti finansavimą infrastruktūros modernizavimui, kad būtų galima įgyvendinti ES tikslus aplinkosaugos, transporto, atliekų tvarkymo, klimato kaitos rytyje atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą. Ir daugelį regionų mažėja darbo vietų ir ši investicijos iš šių dviejų fondų e, sudaro beveik 50 procentų viešųjų investicijų to, tose šalise, kurios neturi pakankamai savo išteklių. E, sanglaudos fondai dabar bus naudojami investuojant į kovą su klimato kaita ir aš manau, kad tų fondų lėšų mažinimas nėra tinkamas. Mes turime e, gerinti savo investicijas, turime investicijas e, e, sieti su valstybių narių politika, turime galvoti apie 2030 metų tikslų įgyvendinimą ir CO2 išmetimų mažinimą. Taigi aš siūlau 5 procentus iš pirmo tikslo perkelti į antro tikslo sritį, kuri yra susijusi su klimato kaita. E, siekiame smarkiai mažinti taršą, CO2 išmetimus, taigi skatinama naudotis mažotaršiamis transporto priemonėmis, taip pat skatinama kurti multimodalinė miestų infrastruktūra ir tai bus prisidedama prie trečio e, tikslo. Taigi valstybėms narėms reikės paramos, kad jos galėtų įgyvendinti tos tikslus, tačiau dėja infrastruktūros labai trūksta. 76 procentai visos įkrovimo infrastruktūros yra tik keturiose valstybėse narėse. Aš manau, kad būtina valstybėms narėms ir regionams suteikti galimybių finansuoti mažataršių transporto priemonių infrastruktūros kūrimą. Ir tai, manau, siejasi su bendruoju tikslu kurti mažataršę e, Europą. E, tai bus labai svarbu e, artimiausius dešimtmečius. Turime neužmiršti E, ir tam tikrų gamtos reiškinių, pavyzdžiui, potvinių, taigi reikia skirti reikiamų lėšų e, vandens šaltinių apsaugai. E, reikia taip pat investuoti ir į kovą su triukšmu, modernizuoti pasenusią infrastruktūrą, kad galėtume įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus. Taip pat reikia gerinti ir prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų. Aš suprantu, kad tų iššūkių yra daug, yra daug apribojimų. Aš manau, kad vyks diskusijos dėl konkrečių rodiklių ir aš dabar nekantriai laukiu jūsų pasiūlymų, jūsų reakcijų. Esu pasirengusi išklausyti visų jūsų minčių ir pasiūlymų. Ačiū. Now, Mulțumesc, doamna președintă. Ačiū. Ačiū visų pirma, noriu pasveikinti komisiją taip drąsiai, bandant supaprastinti procedūras ir siekiant po to pačiu skėčiu sutalpinti keletą skirtingų programų, skaitant ir du fondus, apie kuriuos kalbame. Taigi RDF ir Sanglaudos fondai yra dvi finansavimo programos, kurios yra išsamios ir sudėtingos. Dabartinėje finansinėje programoje, pagal dabartinę finansinę programą joms skiriamas didelis finansavimas. Aš esu šiek tiek nusivylęs dėl to, kad komisijos pasiūlyme per pus mažinamas tom, tiems fondams skiriamų lėšų sutinku su ponia Konečina, kad tie sumažinimai yra labai dideli. Aš manau, kad lėšų perkelimas tarp fondų turi būti tinkamai pagristas. Finansavimo mažinimas gali neigiamai paveikti projektų įgyvendinimą. Aš džiaugiuosi komisijos pasiūlymų dėl teminės koncentracijos, kalbant apie penkis pagrindinius politinius tikslus. Yra siūloma pereiti prie investicijų į žiedinį ekonomiką, taip pat investicijų į regioninės transporto priemonės, yra siekiama skatinti tvarų vystimasi ir integruota mm, miestų urba, urbanistinių vietovių plėtrą. Tačiau aš manau, kad komisijos tekstą galima būtų tobulinti. Mano nuomonė, mm, regioninių skirtumų mažinimas turėtų būti vienas ir pagrindinių mūsų tikslų. Mažiau išsivystę regionai yra kitokioje padėtyje. Svarbi yra ir tam tikrų regionų geopolitinė padėtis. Čia noriu pasakyti, kad daugiau lėšų turėtume skirti sąjungos atokiausiems regionams ir taip pat mažiausiai išsivyščiusiems regionams, pavyzdžiui, Rumunijos e, šiaurės rytų e, sričiai, kuri yra prie Moldovos ir Ukrainos sienų. Ir panašių pavyzdžių galėčiau pateikti ir Kroatijoje, Bulgarijoje ir Rum... Lenkijoje. Mes turime uh, plėtoti infrastruktūrą, turime sutelkti dėmesį į tvarę miestų plėtrą. E, jūs žinote, kad e, Europos regionai yra ranguojami pagal gyvenimo kokybę. Aš manau, kad mes prioritetą turėtume skirti investicijoms tose regionuose, kur BVP yra nedidelis, kad e, žmonės turėtų galimybę pajusti, jog jie yra tikri, kad jie tikrai priklauso Europos Sąjungai bent 10 procentų regionų, kuriuos minėjau, labai reikia investicijų. RDF sudaro 50 procentų viešų investicijų. Kai kurioms valstybėms narėms labai reikia šių išteklių, kad jos galėtų daryti didelio masto investicijas ir plėtoti savo regionus. Ponios Konečnos pranešime yra pateiktas labai įdomus pasiūlymas dėl mažataršių transporto priemonių įkrovimo stočių, stotelių. Tai turėtų būti prioritetas, tai, turėtų, tai būtų galimybė išsivyščiusiems regionams. Tačiau mažiau išsivyščiusiems regionams tai nebūtinai yra prioritetas. Aš manau, kad mes turėtume ieškoti tam tikro aukso vidurio ir galimybių prisitaikyti prie atitinkamų regionų povei, poreikių. Turime sutelkti dėmesį į taip pat ir į vandens tvarų tvarkymą. Turime rasti priemonių, kaip reaguoti į sausras. Sanglaudos politika yra esminis dalykas, kuriant žiedinį ekonomiką. Mažiau išsivyščiusios šalis turi rasti mm, būdų, kaip mm, modernizuoti nuotekų valymo įrenginius arba turėtų kurti tokią infrastruktūrą, kur jos nėra. Turime taip pat stengtis gerinti Europos piliečių sveikatą, e, kadangi ypač turime atsižvelgti į tai, kad mažiau išsivyščiusiuose regionuose ligoninės nesulaukia investicijų ir žmonėms yra sunkiau patekti pas, pas gydytojus. Turime siekti sąveikos su Europos socialinių fondų plus ir jos veikatos komponentu ir taip pat su socialinių teisių ramščiu. Kolegos, aš manau, kad mes turėtume siekti mažinti regionų skirtumus, suteikdami prieigą prie lankstaus finansavimo, kuris būtų pritaikytas prie konkrečių poreikių, regionų poreikių. Na, dėkoju. E, mums jau trūksta laiko, dėl to aš jums e, siunčiau signalus, kad kalbėtumėte trumpiau. Ir tą patį pasakysiu ir ponui Tomasesku, kuris kalbės ponios arba vardu. Doamna, aș vrea să-i mulțumesc raportoare pentru munca depusă până acum. Nu cred că... Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Uh, Manau, kad tikrai niekas nebejoja sanglaudos politikos regionės, regionio vystimo politikos nauda, nauda piliečiams. Deja, šių fondų biudžetas buvo smarkiai sumažintas palyginti su ankstesniais finansiniais metais. Džiaugiuosi, kad prioritetas teikiamas aplinkosaugos tikslams, tačiau be energijos naudojimo efektyvumo, pristaikymo prie klimato kaitos ir perimo prie žiedinės ekonomikos, biologinės įvairovės tvarkymas ir išsaugojimas turėtų būti minimas. Taip pat turi būti minimas ir atliekų tvarus tvarkymas. Labai svarbu, kad e, projektai, kurie yra tvarus, kurie yra ekologiški, turi būti prioritetas skiriant lėšas. Pritariu žaliajam finansavimui. Manau, kad e, mūsų politika turi būti orientuota į šios principus. Investicijos į medicinos infrastruktūrą, medicinos tyrimus ir inovacijas turi sulaukti didesnės finansinės paramos nei anksčiau. Aš tikiuosi, kad man pavyks gerai bendradarbiauti su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū, ačiū už tai, kad kalbėjote trumpai, sako pirmininkė. Dabar ponė Rys, kurį pakeis ponė Jatemaki. Taip, šiandien šią popietę dirbu šiaurės šalių vardu. Uh, Taigi, Anelį džiaugiasi komisijos požiūriu į kitą DFP kad padėtų regionams, Europa turi investuoti į perspektyviausius sektorius regionuose, o tai suteiks galimybę pereiti prie mažatarsės ekonomikos, išmanios specializacijos, o sektoriai e, atitiks poreikius. Geriausios subsidijos yra tokios, kurios galiausiai paskatina nepriklausomybę nuo subsidijų. Aneli taip pat e, džiaugiasi ir tuo, kad e, ir toliau bus dirbama visose Europos regionuose E, bus sutelktas dėmesys į regioninę plėtrą ir regioninės plėtros fondas ir sanglaudos fondas taip pat turi prisidėti ir prie, prie e, Paryžiaus sustarimo įgyvendinimo. Pranešėja Konečna. E, akcentuoja būtinybę investuoti infrastruktūrą, ypač kelių infrastruktūrą, kadangi sausumos transporto taršos mažinimas yra nuolatinis iššūkis. Tačiau kyla klausimas, ar pranešėja nori kad daugia rūšis transportas atsirastų abiejose tiksluose, tai yra antrame tiksle ryš, ryšių infrastruktūra Europoje ir trečiame tiksle. Aneli mano, kad tai turi būti viename tiksle, tai manau, paremtų visos teminės, viso teminio paskirstimo principą. Ačiū dabar ponas Skulak. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu kruatų kalbą. Ačiū pranešėjai už puikiai parengtą pranešimo projektą pritariu daugumą jos nuomonių. Man kelia susirūpinimą lėšų perskirstimas tarp fondų. Manau, kad nėra pakankamai atsižvelgiama į tai, kaip svarbu investuoti į projektus, kurie skirti kovai su klimato kaita ir tam tikriems kitiems projektams, kurie yra teigi, palankus aplinkai ir kuriais kovojama su išteklių pereikvojimu. Aš norėčiau pakalbėti apie temą, kuri labai svarbi mūsų komitetui. Žiedinė ekonomika yra vienas sėkmingiausių mūsų komiteto darbų. Dabar reikia įgyvendinti viską, ką mes esame numatę šioje srityje. Nelabai įsivaizduoju, kaip e, mes sugebėsime užtikrinti kokybišką ir sanglaudos fondo ir regionės plėtros fondo stebėseną. Šalis, valstybės narės turės įgyvendinti savo tikslus, E, turės gerinti piliečių kokybę. Fondai, apie kuriuos šiandien kalbame, turėtų būti pagrindiniai pokyčių varikliai. Jie turėtų būti gairės privačiam sektoriui, kuriant verslo modelius. Tik tada mums pavyks įgyvendinti tikslus. Labai svarbu mums turėti galimybę stebėti, kaip yra išleidžiamos Europos lėšos ir ar mes einame tinkamą kryptimį. Ačiū dabar ponas Kielant e, komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už kvietimą ir galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Noriu padėkoti pranešėjui už teigiamą konstruktyvų požiūrį. Ypač džiaugiuosi, kad buvo pripažintos komisijos pastangos e, maksimizuoti sanglaudos politikos indėlį, kuriant e, ekologiškesnę mažataršį Europą regioninės plėtros fondas, ypač sanglaudos fondas, yra esminiai elementai, mm, kalbant apie mm, indėlį į vystimąsi ir tie preliminarūs procentai, kuriuos mes minime, mm, kalbėdami apie ekologiškesnę, mažataršę Europą, yra didesni nei komisijos biudžete po 2020 metų. Taip yra dėl e, veiklos, specifinės veiklos, iš kurios yra, rem, kuri yra remiama iš šių fondų ir tai iliustruoja keletas pavyzdžių, kurios pateikė komiteto nariai šiandien. E, pirmininkė, jums leidus norėčiau akcentuoti porą dalykų. Visų pirma, reglamentų struktūra. Jūs šiandien e, nagrinėjate konkrečiam fondui skirtą reglamentą. E, ten išdėstytos detalės susijusios su regionės plėtros ir sanglaudos fondu. E, tačiau yra ir vienas bendras reglamentas, vadinamasis bendrųjų nuostatų reglamentas, kuriame yra labai išsamei išdėstytos nuostatos dėl fondų koordinavimo. Uh, Taip pat yra numatyti tam tikri elementai, dėl kurių susirūpinimą reiškia komiteto nariai. Pavyzdžiui, e, finansavimo koncentracijos pastangos. Daugiausia informacijos apie tai yra pateikta bendrųjų nuostatų reglamente, o ne atskiruose fondams skirtose reglamentuose ir na, siūlau apie tai pagalvoti. Kitas dalykas, vargingiausi Europos regionai, remianti šio pasiūlymu, gaus didesnį finansavimą nei dabar. Taigi mes iš tikrųjų šiek tiek padidinsime koncentraciją, išlaidų koncentraciją e, skurdžiausiose sąjungos regionuose. Ir paskutinis dalykas, noriu akcentuoti, kad e, Šio reglamento tekstas yra trumpas ir glaustas Mes e, stengdamėsi supaprastinti teisės aktus, pasistengėme e, sutrumpinti teisės aktų tekstus ir mums pavyko praktiškai per pus sutrumpinti reglamentus. Čia kalbu apie žodžius. Na, žinoma, tai ne visada automatiškai reiškint supaprastinimą, bet daugeliu atveju tai yra supaprastinimas ir taip pat stengiamės mm, per daug detaliai neišdėstyti visų galimų veiksmų ir veiklos, kurie gali būti remiama. Žinoma, sanglaudos politikos svarbus aspektas yra tai, kad ji yra įgyvendinama e, ją ja, kartu e, valdant su valstybėmis narėmis regionais. Ir Mes reglamente norėjome numatyti pakankamą lankstumą, kad valstybės narės ir regionai galėtų pritaikyti savo programas ir pasirinkti patį tinkamiausią prioritetų derinį. Ir būtent dėl to kai kuriais atvejais nė, nėra viskas labai detaliai išdėstyta. Pavyzdžiui, buvo paminėti konkretus pavyzdžiai - parama sveikatos priežiūrai, parama žiediniai ekonomikai ir tam tikras detalės. Žiedinė ekonomika paminėta, sveikata paminėta, tačiau skirtingai nei praeitįje mes nepateikėme labai detalių pavyzdžių. Taip mes padarėme sąmoningai, nes norėjome uh, sukurti pagrindą, kuris numatytų pakankamą lankstumą įgyvendinant ir parenkant konkrečius projektus. Taigi tikiuosi, kad šiek tiek paaiškinau mūsų pasirinktą metodą. Ačiū. Ačiū dabar ponia Konečna. Trumpai. Taip, kalbėsiu labai trumpai. Noriu padėkoti kolegoms ir šešėlinėms pranešėjams, lauksiu diskusijų, e, esu atvira įvairiems pasiūlymams. Mm, aiškinsimės, kodėl perskirstytos lėšos tarp įvairių tikslų, kodėl tam tikrą dalį sumažinau, kitą dalį padidinau. Lauk, su nekantrumu lauksiu diskusijų. Ačiū. Terminas teikti pakeitimus yra rugsėjo 5 diena, balsuosime Envi komitete spalio 18 dieną. Dabar periname prie paskutinio šios, šios dienos darbo atvarkės punkto. Tai yra nuomonės projektas dėl nesažiningos priekybos praktikos įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje. Noriu Jūs informuoti, kad Agri komitetas nusprendė paankstinti savo balsavimo datą. Taigi komitetas ir dėl to mums liko labai trumpai, mažai laiko patvirtinti savo nuomonę. Ir ponia Ajuso jau yra apie tai informuota. Taigi pakeitimų pateikimo terminas yra rytoj 14 valanda. Bet dabar išklausykime pranešėjos. Pranešėjos. Dėkui. Pir, dėkui. Pirmininkė. Pirmininkė. Kalbant apie, kalbant apie maisto tiekimo, tai Joje yra didelės, dideli supermarketai, didelės tarptautinės įmonės gaminančios įvairius maisto produktus ir taip pat smulkios įmonės. Tai valstybės narės iš tiesų sutarė, kad turėtume kiek įmanoma vengti nesažiningos priekybos praktikos nes dabar tokie, tokie dalykai vyksta. Ir čia nu, pagal bendrą e, žemės ūkio politiką mm, yra siūlomi nauji dalykai, naujos priemonės pagerinančios ūkininkų e, maisto produktų tiekėjų padėti bet mm, tos visos priemonės dažniausiai yra uh, neprivalomos ir neužtikrina tinkamos kovos su nesažininga priekybos praktika. 20 valstybių narių, tarp jų ir mano gimtoji Ispanija, turi įstatymų, kurie užkerta kelią nesažiningai priekybos praktikai tiekimo grandinėje. Uh, ir dėl to mes sveikiname komisiją, kad jinai dabar nori numatyti tam tikras minimales nuostatas, kurios galiotų šioje srityje visose valstybėse narėse. Tai yra, tai būtų europinio lygio nuostatos. Pasiūlymas yra geras, bet jį dar galime patobulinti. Ir, ir tai nebūtų tikrinai politinis gestas. Aš parengiau e, pasiūlymų Paulo De Castro ir Agri komitetas pritarė tiem pasiūlymam. Tai ką aš noriu pasakyti apie komisijos pasiūlymą, kad jis yra per daug siauras, nes apima tik santykius tarp tiekėjo ir pirkėjo. Tai yra 154-158 punktai. Ir taip pat noriu pasakyti, kad valstybės narės turėtų galėti taikyti griežtesnės priemonės, negu kad siūloma direktyvoje. Ir ne tik atskirose srityse, kaip siūlo komisija, bet plačiai. Komisijos tekste nekalbama apie tai, kai parduodant produkciją, ūkininkai net nesusigražina jai pagaminti sunaudotų kaštų. Tai aš 17 pakeitimą tą linkme esu pasiūlęs. Toliau sutartis raštu. Mes nenorime pasakyti, norime pasakyti, kad jos turėtų būti būtinos, kad galėtume užkirsti e, kelią nesažininkai priekybos praktikai. Kol kas ES lygmenių nėra reikalavimo, kad e, sutartys, kontraktai būtų privalomi, o mes norėtume, kad jie tokie būti, būtų. Direktyva nekalba apie privalomas sutartis raštu Bet valstybės narės turėtų turėti tokią galimybę padaryti tas sutartis privalomas. Tai aš esu pasiūlęs 22 pakeitimą ir jo geresnę formuluotę pasiūlysiu rytoj iki pietų. Taigi, kovojant su tą nesažininką priekybos praktiką, turime turėti ją apibrėžiančius aiškius kriterijus, kad galėtume ir vienodas sankcijas pritaikyti visoje Europos Sąjungoje. 27 pakeitime kalbu apie žuvininkystės sektorių, bet aišku, reikia tuos dalykus aptarti su kolegomis. Bet jau yra atitinkamų nuostatų kitose teisės aktuose, tai mes turėtume jomis pasinaudoti. Ir kaip jau minėjau, turėtų būti taikomos sankcijos. Kalbant apie nacionalinės nuostatas, turi būti nacionaliniai stebėjimo centrai, e, kurie stebėtų žemės ūkio e, produktų tiekimo e, grandinės ir užkirstų kelią piknaudžiavimui. Be to labai svarbu, kad valstybės narės keistusi informaciją su komisija. Tai čia pasiūliau 28 pakeitimą, tai tokius pasiūlymus pirmininkė esu pateikęs ir labai tikrai nedaug laiko lieka iki galutinio termino pateikti pakeitimam. Dėkui. Toliau ponas Tadasesko. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjui. už norą užkirsti kelią nesažiningai priekybos praktikai, nes tai taip pat yra susiję su maisto švaistimu. Daugelis valstybių narių turi nacionalinių teisės aktų šioje srityje, dėl to mes Mm. palankiai žiūrime į komisijos pasiūlymą, bet dėja jis nėra pakankamai ambicingas ir nėra pakankamai išbaigtas. Bet manau, kad mm, pranešėjas, pranešėja su savo mm, pasiūlymais patobulina komisijos pasiūlymą. O kalbant apie tą nesažininką prekybos praktiką, kas tai yra, turėtume tą tokių nesažiningų veiksmų sąrašą padaryti išsamų, pailginti. Ir kai gamintojai skundžiasi mažmenininkų veiksmais, turime čia taikyti konfidencialumo principą. Dėkui, toliau ponia Krūpa. Dėkui, norėčiau padėkoti poniai Ajuso už nuomonę. Klausimas labai svarbus. Kalbame apie ūkininkų išnaudojimą, maisto švaistimą. Kalbame ir apie e, smulkių įmonių, e, kurios augina įvairius žemės ūkio produktus išnaudojimą. Pavyzdžiui, avietės iš smulkių įmonių mm, Lenkijoje superkamos už 10 centų už kilogramą, o parduodamos už 4 eurus. Tai pagalvokit, koks čia yra piknaudžiavimas, kokie jo mastai. Labai svarbu, kad tas, bus, e, kad tas dalykas bus reglamentuojamas ir ES lygmenių. Ir čia kalbame apie didelius didmenininkus, apie didelius prekybos centrus. Tikrai turime reglamentuoti tokius dalykus ES lygmenių. Nes jei elgiamasi nesažiningai, turime pritaikyti įstatymus. Ta, pat norėčiau paklausti, kodėl kooperatyvai nepatenka į šio pasiūlymo taikymo sritį, nes tokia praktika gali paliesti bet kokį ekonominės veiklos subjektą. Nors daugiausia um, tas piknaudžiavimas matomas iš didžiųjų prekybos centrų pusės. Dėkui. Toliau ponas Huitema. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti ponė Jūso už puikų darbą. Kalbėsiu trumpai. Aišku, kad visi pasisako prieš nesažininką priekybos praktiką, bet klausimas, kokios priemonės leistų užkirsti kelią tokiai praktikai ir kokių ES teisėkuros žingsnių reiktų. Europos komisija padarė vertinimą ir nusprendė, kad turime ginti silpnesnius, kurių dėrybinės galios yra silpnesnės visoje šioje grandinėje. Ir labai svarbu, kad ta sistema, ta maisto tiekimo grandinė būtų aiški, skaidri, kad visi joje turėtų vienodas galimybės. Kolegos savo pakeitimais bando štai ką padaryti ir Aldėje apie tai mes kalbėjome. Norima išplėsti komisijos pasiūlymo taikymo sritį. Manau, kad mes neturime spręsti tų problemų, kurios neturėtų patekti į šio pasiūlymo taikymo sritį. Nes jei išplėsime per daug pasiūlymo taikymo sritį, tai sulauksime ir neigiamų pasiekmių. Ir kalbant apie sutartis ir mm, galima lankstumą šioje srityje, tai čia norėčiau paklausti komisijos, kodėl būtent dėl sutarčių sudarimo komisija tokį pasiūlymą pateikė ir ką komisija galvotų apie galimą e, direktyvos taikymos ryties išplėtimą. Yra skirtumų, mm, kai kalbame apie situaciją valstybėse narėse, kai kurios iš jų turi, e, pavyzdžiui, daugiau nacionalinių teisės aktų e, su to kovoti, kai kurios mažiau. Tai labai svarbu turėti gerą europinio reglamentavimo pagrindą, kad būtų galima keistis gerąją praktiką, bet manau, kad uh, čia tinkamiausia priemonė būtų nacionaliniai teisės aktai. Jie labiau atitiktų mūsų siekiamą tikslą, nes to visiems bendro e, metodo Europos lygmenių, kažin ar pritaikyti galėsime. Tai norėčiau, kad Europos komisija šį mano argumentą pakomentuotų. Dėkui dabar, ponia Konečina, trumpai prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Suprantu, kad neturime laiko ne tik užbaigti tą nuomonę, kuri yra pakankamai svarbi, kuri mm, svarbi ir rinkai, ir ūkininkam. Ir labai gaila, kad uh, tokiai svarbiai nuomoniai visiškai neturim laiko aptarti. Taip, daugelis valstybių narių turi atitinkamas nacionalinės nuostatas, bet jos skiriasi, skirtingos valstybės narės naudoja skirtingas metodikas ir čia nekoordinuojame bendrų pastangų. Dėl to būtent um, rengiame nuomonę šiuo klausimu. Kai kalbame apie smulkes ir vidutinės įmonės, bet ne tik jom ta nesažininga prekybos praktika yra taikoma, jinai yra jaučiama visoje maisto produktų tiekimo grandinėje tarp visų įmonių. Bet e, nesažininga prekybos praktika nėra apibrėžiama. Šiame pasiūlyme tik pateikiamas tos nesažiningos prekybos praktikos e, sąrašas. Kai kuriuose valstybėse narėse e, fiksuojama 30 įvairių nesažiningos prekybos praktikos rūšių, bet čia yra toksai kintantis reikalas, kintantis situacija, nes e, Vienos nesažiningos prekybos praktikos dinksta, kitos atsiranda. Bet tas sąrašas ir ta apibrieštis, kuri yra, nėra pakankamos. Kalbame apie sutartis sudaromas raštu, bet ne visus santykius galime apibriežti sutartimis. Tai direktyva neturėtų apsiriboti tik tai raštišką sutartimi tarp tiekėjo ir pirkėjo. Čia kalbame apskritai apie pardavėjų ir pirkėjų santykius. Ir mm, tokie nesažiningi dalykai gali labai neigiamai paveikti tiek, tiek uh, piliečių, tiek e, įvairių įmonių situaciją. Ir neužmirškime, kad didelės tarptautinės įmonės, koncernai gali, e, turintis daug pinigų, pasinaudoti savo įtaką. Dėkoju Bet kalbant apie rydieną, tai norėtume, kad e, turėtume anglišką variantą šios nuomonės. Pirmininkė, 20 iš 27 valstybių narių jau yra nacionaliniai teisės aktai, bet jie neveikia. Labai dažnai jie neveikia. O kadangi auga prekybos apimtis, mums reikia uh, europinio ligmens reguliavimo. Ir pritariu pranešėjos siūlymui, kad čia ne tik apie maisto produktus, bet apie visų žemės ūkio produktus kalbėtume. Dabar pardavimas nuostoli, savo į nuostolį tai būtent liečia silpniausias šios grandinės dalis ir smulkų verslą. Tai kaip e, sutartis yra reglamentuojamos skirtingose valstybėse narėse, tai čia vėlgi situacija skiriasi, turime tą dalyką suvienodinti ir tai duotų pozityvų rezultatą. Kai kalbame apie mm, tuos įvairius nacionalinius aktus, tai vienose valstybėse narėse jie duoda norimą rezultatą, kitose ne. Uh, Taigi manau, kad mums reikia čia europinių lygmenių viską reglamentuoti. Ir galiausia, kadangi laiko visai nėra, taikymos rytis ar, ar pasiūlymo prieptis. Turime numatyti sankcijas, kad jos būtų taikomos visiems, kurie nesilaiko direktyvos nuostatų. Žemės ūkio produktų sektoriuje mm, yra didelė grėsmė, kad būtent silpniausi tiekėjai labiausia nukentės. Labai atsiprašau, sako pirmininkė, turime trumpai visi kalbėti, nes nebėra laiko. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu pabrėžti, mm, sako komisijos atstovas, kad šis pasiūlymas yra ilgo proceso rezultatas. Dešimties metų proceso rezultatas ir galiausia mums pavyko pririnkti pakankamai argumentų direktyvos pasiūlymui. Ir manau, kad didelė tikimybė yra, kad šią direktyvą galėsime uh, patvirtinti, galėsime visi dėl jo sutarti iki mm, šio parlamento kadencijos pabaigos, nes neaišku, kokia būtų šio pasiūlymo ateitis, jei nepavyktų to padaryti. Taigi turime tą galimybę užbaigti šį darbą mm, dar šioje kadencijoje ir turime tą galimybę panaudoti. Vienas klausimas, kurį mm, pranešėja paminėjo ir ponas Vitema dėl galimos taikymo srities išplėtimo, kodėl komisija siūlo, kad smulkų verslą reikia ginti nuo didelių mm, ekonominės veiklos subjektų, tai todėl, kad manome, kad silpną reikia ginti prieš stiprų. Ir mes visai nemanome, kad reikia tarp nacionalinius uh, maisto gamintojus uh, saugoti, ginti uh, prieš didelius uh, supermarketus, kodėl tuos mm, didelius tarp nacionalinius gamintojus reikia, pavyzdžiui, ginti prieš kerfūrą. Čia jokių argumentų nematau. Mes veikiame remdamėsi sutarties 43 straipsnių. Tai yra teisinis mūsų pasiūlymo pagrindas ir neturime nubėgti per tolį priekį ir per daug atitrūkti nuo ūkininko, nes būtent ūkininką mes norime apginti. O kalbant apie prekybinius, komercinius santykius tarp neūkininkų, ne, ne kai kalbame apie didelius e, tarp valstybinius mm, daugia nacionalinius maisto gamintojus ir didelius mažmenininkus, tai čia jau būtų rizikinga mm, erdvė, į kurią nenorėtume kištis. Siūlome direktyvą, nes direktyva užtikrins minimalų harmonizavimą ES lygmenių. Kodėl kalbame apie minimalų harmonizavimą? Todėl, kad jau 20 valstybių narių turi visiškai kitokius teisės aktų šioje srityje, o 20 iš vis neturi. Neturi jokių teisės aktų. Taigi čia norime rasti pusiausvyrą tarp to, kad yra jau visiškai kitokie teisės aktai ir tarp to, kad nėra jokių teisės aktų. Taigi norime kažkiek suartinti tuos dalykus, tai dėl to manome, kad siekiant minimalios harmonizacijos būtent tos pusiausvyros ir pasieksime. Ir dėl to mes išskiriame tas pačias žalingiausias, pačias labiausiai nesažiningas priekybos praktikas, su kuriomis kai kurios valstybės narės jau bando kovoti, o kitos dar nebando. Taigi būtent tas ir atsispindi mūsų pasiūlyme, laikome subsidiarumo principo, ir tai, ką siūlome, remiasi pagrindiniu privatinės teisės principu. Ta privačia, privatinė autonomija. Dabar tie e, pasiūlymai dėl pakeitimų, kuriuos pateikia e, pranešėja 18, 20 ir 20, 18, 20 ir 21 pakeitimas sakoma, kad reikia plėsti nesažiningos prekybos praktikos sąrašą. Bet tas čia tada jau pereitume nuo, harmoniza, nuo minimalaus harmonizavimo prie maksimalaus harmonizavimo, o to nesiekėme. Ir dar keletą konkrečių komentarų turėčiau dėl kitų pakeitimų. Pavyzdžiui, aštuntas pakeitimas. Neįtraukiami kooperatyvai į direktyvos taikymos rytį. Aš nematau jokio pagrindo tą daryti, nes daugelis ūkininkų susiduria su kooperatyvais, kurie tampa pakankamai dideliais subjektais. Ir tada, jei kooperatyvų neįtrauksime, tai ūkininkai negalės apsiginti prieš tos kooperatyvus dėl jų galimai taikomos nesažiningos priekybos praktikos. Ir tai netitinka ir bendro žemės ūkio politikos, kur kalbama apie sutartinius santykius ir kur kooperatyvai patenka į tą sutartinių santykių sritį. Toliau, 17 e, pakeitimas - pardavimas savo į nuostolį. Ši e, savoka praktiškai yra labai sunkiai įgyvendinama, nes e, tada reikia nagrinėti įmonių finansinę situaciją leistis į tuos finansinius dalykus, taigi čia dėl tokių nuostatų taikymo mum kyla daug problemų ir dėl to direktyvoje į direktyvą tai nepatenka, nes tai nepatenka į tiekėjų ir pirkėjų santykių sritį. Ir toliau trečias komentaras, 22 pakeitimas dėl sutarčių raštų. Tai, kas siūloma šiame pakeitime, valstybės narės gali daryti. Uh, valstybės narės gali padaryti susitarimus raštų privalomus. Direktyvoje nebereikia jau to nurodyti, nes pardavėjas, tiekėjas gali prašyti iš pirkėjo, kad būtų sudarytas susitarimas raštu. Ir direktyvoje tikrai neverta to minėti. Toliau 27 pakeitimas dėl sankcijų. Aš pripažįstu, kad bal, galbūt čia reiktų tam tikrų kriterijų, kad geriau galėtume harmonizuoti sankcijų taikymą. Bet siūlomas 27 pakeitimas siūlo drakoniškas priemonės 2 procentus nuo apyvartos. Pavyzdžiui, paimtume tokią įmonę kaip Kerfūras, kurios apyvarta yra 65 milijardai eurų, tai tie 2 procentai sudarytų, jei Kerfūrui, pavyzdžiui, būtų pritaikoma bauda 1,3 milijardo eurų. Tai tikrai tokia, toks pasiūlymas yra visiškai neproporcingas. Ir, ir tas netgi tos sankcijos dar didėtų, nes jei išaiškėtų, kad yra daugiau uh, tos nesažiningos praktikos pasireiškimų. Tai noriu pasakyti, kad mes čia kalbame apie siekį minimaliai harmonizuoti ir turėti tokią sistemą, kuri lengvai integruotųsi į valstybių narių teisę ir kad Europos institucijos turėtų galimybę susitarti dabar iki e, baigiantis šio parlamento kadencijai ir kad tuo pat metu neperkrautume uh, Mm, situacijos savo reikalavimais. Dėkui. Ko gero turėsime perėti prie anglų kalbos, kadangi greitai neturėsime vertimo. Norėčiau padėkoti visiems, visiems, kas dalyvavo diskusijoje. Šita direktyva yra geresnė negu jokios direktyvos. Iš tikrųjų, grįžtant prie ne žemės ūkio gamintojų. Ir dėl vertinimo, ar kerifūras e, yra žemės ūkio pobūdžio veiklos subjektas ar ne. Žinoma, mes dabar mes neturėtume ko gero galvoti apie tai, kaip sumažinti kerifūro pardavimus, apriboti uh, nesažinio konkurencija, ko gero, yra daug svarbiau. Dabar grįžtant prie aštuntojo pakeitimo siūlymo dėl kooperatyvų. Dėl e, kooperatyvų ir kooperatyvų narių santykių. Čia reikėtų pasakyti, kad įvairiose valstybėse narėse yra tam tikri, tam tikri teisės aktais, kurie reglamentuoja tų uh, tuos santykius, bet to e, taip pat didelė problema yra ir pardavimas e, už mažesnę nei gamybos kainą. Sutarčių teisės prievolės e, įteisinimas turėtų būti valstybių narių prerogatyva. Mes kalbame čia ne apie apyvartą, bet apie pelną. Pelną, kuris yra gaunamas taikant nesažiningas konkurencijos principus. Dėkoju. Rytoj iki 12 galite teikti pakeitimų siūlymus anglų kalba. Dėkoju vertėjams, kurie dirbo su mumis šiandien ir kurie sutiko padirbėti kelias minutės ilgiau. Rytoj susitinkame pusę dešimt.